Hyvää huomenta. Hyvää huomenta ja hyvää vuoden jatkoa kaikille. Labas rytas visiems ir su naujais metais. Nebijoju, kad e, jūs visi girdėjote e, apie Haitį įvykusių žemės sukretimą, žemės drebėjimą. Ir visi esame dėl to sukresti. Aš girdėjau per žinias, kad uh, aukų skaičius gali siekti 100 tūkstančių žmonių. Ir tikiuosi, kad humanitarnė pagalba netrukus pasieks visus, kam ji yra reikalinga. Plenarinėme posėdėje mes kalbėsime apie šį baisų žemės drebėjimą bei, jo, bei didžiulę jo padarytą žalą. Dabar norėčiau jūsų paklausti, ar galėtume patvirtinti posėdžio darbo tvarkę. Jei niekas neprieštarauja, tuomet galime laikyti darbo tvarkę patvirtintą 11.30. Mūsų posėdis bus sustabdytas ir tuomet prasidės darbo grupės darbas, kuriuo metu mes varstysime Europos iniciatyvos demokratijai bei žmogaus teisėms remti klausimus. Tai bus uždaras posėdis, pirmasis šios darbo grupės posėdis ir jame dalyvausiančių narių sąrašas jau buvo patvirtintas. Dar vienas dalykas, kuris yra susijęs su paskirtųjų komisarų klausimais. Niekiek nebejoju, kad jūs visi vienaip ir kitaip dalyvavot klausimuose ir nebijoju, kad e, dalyvavot ponios Ašton klausimuose, po kurių Užsienio reikalų komiteto pirmininkas parašė laišką Europos parlamento pirmininkui. Ir sausio 25 dieną, kai įvyks e, mūsų pakomitečio uh, posėdis mes galėtume aptarti mūsų būsimą darbą su vyriausiai galiotinė. Be abejo, būtų labai svarbu susitarti dėl tarp institucinio susitarimo. Mes nenorime kažti pagalių į ratus, tačiau manau, kad mes galėtume parašyti laišką vyriausiai galiotiniai kuriame išdėstytume, kaip mes įsivaizduojame mūsų pakomitėčio bei e, jos ir jos tarnybų bendradarbiavimą. Toliau, antrasis darbo tvarkės punktas - pirmininko pranešimai. Nuo mūsų pastarojo posėdžio daug kas įvyko ir todėl dėja negalėsiu trumpai kalbėti. Maskvoje įvyko taigi e, demonstracija. Ir Lidmina Aleksejeva, kuri gavo Sakarovo premiją, buvo sulaikyta. Apie ponę Aleksejevą daug buvo kalbama. Dėl to nemažai žmonių buvo sulaikyta, 82 žmonės buvo sulaikyti tą vakarą, tarp jų buvo ir ponia Aleksejeva. Ji buvo nugabenta į policijos nuovadą ir pareikalavo, kad visi būtų paleisti. Ir ponia Alekseiva, kuri reikalavo, kad visi sulaikytie būtų paleisti, taip pat buvo sulaikyta. Europos parlamento pirmininkas labai aiškiai pasmerkė ponios Veksėjevos sulaikymą ir aiškiai pareikalavo, kad visi sulaikyti būtų paleisti. Puiku, kad Europos parlamento pirmininkas taip pasielgė, kad nedelsi per ilgai. Toliau, Kinija. Jums visiems tikriausiai yra žinoma, kad mes varstysime labai svarbią rezoliuciją dėl žmogaus teisų Kinijoje. Joje kalbame apie e, Kinijos intelektualę ponę King Sabo. Jie buvo skirtas 11 metų e, kalinimas. pagal vieną Kinijos įstatymo straipsnį, kuris labai dažnai pritaikomas e, kovotojams už žmogaus teisės. Europos parlamento pirmininkas pasmerkė pasmerkė tokį, nu, tokį nuosprendį ir pasmerkė netinkamą elgesį su visais, kas kovojo už žmogaus teisės. Jis netgi parašė laišką Kinijos ambasadoriui Bruselėje. Yra dar vienas dalykas, apie kurį anksčiau nežinojau. Aš kalbu apie prieglopščio prašytojus, kurie buvo iš Kambodžos deportuoti į Kiniją. Tai yra labai svarbus klausimas. Ir aš norėčiau pabrėžti, kad egzistuoja ES ir Kambodžos pagrindų susitarimas, kuris buvo pasirašytas 1997 m. balandį. Šiame susitarime yra vienas straipsnis, pagal kuri galima būtų sustabdyti šio susitarimo taikymą. Aš tikiuosi, kad visi kolegos atkreips dėmesį į šį įvykį. Kadangi šiems prieglopščio prašytojams gali kilti grėsmė Kinijoje. Parlamentas jau neseniai svarstė šių prieglopščių prašytojų problemas ir Visi, kas domisi žmogaus teisėmis Europos parlamente, stebi situaciją, bent jau tiek, kiek man yra žinoma. Nu, gruodžio pabaigos, kiek man yra žinoma, neįvyko jokių išpalių prieš e, jų vienuolynus. Ir jų bendruo, bendruomenė galėtų, vienuolių bendruomenė galėjo uh, galėjo gyventi Vietname. Akivaizdu, kad šiems žmonėms reikia mūsų paramos. Toliau. Skubos tvarkas svarstytini klausimai. Svar, skubos tvarkas svarstyti klausimai, kurios baigėme svarstyti 2009 metų pabaigoje. Pirmiausia, Azerbaidžanas bei raiškos laisvėjame. Ar kas nors pasikeitė nuo to plenarnio posėdžio, kuriame Europos parlamento nariai kalbėjo apie du asmenys, kurie paskelbė internete blogą. Šie žmonės vis dar yra laikomi kalėjime. Jie kreipėsi, jie apskundė teismo sprendimą, tačiau vis dar yra svarstomas. Ir vėlgi mes nepaleisime šio klausimo iš akių ir darysime viską, kad šie asmenys būtų paleisti. Dar labai trumpai apie du dalykus. Uganda. Europos parlamentas patvirtino rezoliuciją, kurioje buvo pasmerktas 2009 metais priimtas e, e, įstatymas draudžiantis homoseksualius santykius. Europos parlamentas ragino Ugandą nepatvirtinti šio įstatymo. Nuo to laiko mes gavome šiokių tokių ženklų iš Ugandos valdžios atstovų, kurie leidžia mums tikėtis, kad šis įstatymo projektas bus atsimtas. Taigi galime pasidžiaugti, kad mūsų parlamento rezoliucija tikrai buvo naudinga. Gal ir negalima teikti, kad būtent dėl jos Ugandos valdžia pakeitė savo nuomonę, bet vis tiek manau, kad e, tai buvo svarbus paramos ženklas. Svarbus pasmerkimo ženklas.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 operacijų, kurios tikslas yra paremti civilius gyventojus, kurie kenčia nuo persekiojimų. Bet pavasarį mes dar kalbėsime apie padėtį Kongo Demokratinėje Respublikoje, kadangi žinome, kad žmogaus teisės pažydinėjimus šioje šalyje nuolatos, pažiūrėjau, moteris yra masiškai privartaujamos. Taigi Kongo problemų mes nepamiršime, Ir dar prie jūsų grįšime. Ar kas nors norėtų, kad nors pasakyti? Ar norėtų iškelti kokį nors svarbų, aktualų klausimą? Jei ne, tuomet galėtume perėti prie trečio darbo tvarkės punkto. Pas mus atvyko pirmininkaujančios Ispanijos atstovai. Taigi mes galėsime su jais pasidalyti savo mintimis apie tai, kaip galėtume toliau stiprinti žmogaus teisės ir demokratiją. Užsienio reikalų ministerijos, Ispanijos užsienio reikalų ministerijos žmogaus teisų padarinio vadovas pas mus atvyko ir taip pat prie mūsų prisijungė Europos Amnesty International organizacijos Europos Sąjungos padalinio darbuotojas. Amnesty International yra organizacija, kuri padeda mums bendromis jėgomis stiprinti žmogaus teisų apsaugą. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti poną Duartą. Jūsų darbas yra labai sudėtingas ir jūs dirbate labai sudėtingomis aplinkybėmis. Nu, pastaruoju metu daug kas pasikeitė, keičiasi visa sistema. Dabar turime vyriausiai įgaliotinė, kuriamas naujos tarnybos. Taigi, aš tikiuosi, kad jūs sugebėsite susitvarkyti su visomis permainomis. Ir mūsų bendra, mes galėsime ir ateityje labai sėkmingai bendradarbiauti. Taigi dabar, pra, prašau, žodis jums. Gerbiami Europos parlamento nariai, man yra didelė garbė būti šiandien su jumis. Ispanija ketvirtą kartą jau nuo įstojimo Europos Sąjunga pirmininkauja Europos Sąjungos tarybai. Tačiau šį kartą šis pirmininkavimas yra kitoks negu ankstesnėji. Dabar yra ypatingas laikotarpis ir Ispanijai, ir Europai, taip pat ir visam pasauliui. Pirmiausia, šitas periodas yra labai svarbus, todėl kad tai yra e, pasikeitimų, pereimo periodas. Pirmiausiai buvo priimta Lisabono sutartis ir ES užsitikrino testinumą savo darbo ir savo veiksmų testinumą laikę. Taigi Ispanija turėjo perimti vairą labai svarbių pasikeitimų ir tam tikros nežinomybės metu. Ir žinoma, mūsų šaliai, labai europietiškai šaliai, E, yra labai svarbu, kad gali vaidinti tokį svarbų vaidmenį 21 amžiaus Europoje, ateities Europoje. Antra, Ispanija ėmė pirmininkauti labai svarbiu laikotarpiu, nes dabar kovojame prieš ekonominę krizę, prieš klimato kaitą ir taip pat prieš didelį nedarbą. Tai yra mūsų tikrovė e, ir pamatėme, kokios, kokios, kokie pavojai tokioje situacijoje kyla ir žmogaus teisėmis. Tai e, tokioje situacijoje turime būti dar aktyvesni. Taigi per ateinančius šešerius metus Ispanija turės labai didelį iššūkį, bet taip pat ir labai daug unikalių galimybių, kuriomis Ispanija sugebės pasinaudoti. Mes stengsime duoti politinį impulsą tam, kad ES šiuo metu kuo daugiau pasistengtų dirbti žmogaus teisės saugojimo E, srityje. Taip pat per e, ateinančius šešerius mėnesius stengsime taip pat kartu su baronienė Ešton e, dirbti taip pat ir žmogaus teisų ir demokratijos skatinimo srityje. Vienaip ar kitaip šita ES politikos sritis bus labai svarbi Ispanija, žinoma, nesiekia kurti naujos ES žmogus teisų ir demokratijos politikos. Mūsų noras yra pasinaudoti e, tuo politiniu palikimu ir priemonėmis, e, kurias jau turime, per, kurie jau yra sukurti ES per visą ilgą istoriją. Taigi mes kelime prioritetą testinumui, tam, kad per ateinantį pusmetį žmogaus teisės ir demokratijos darbai toliau tęstusi ir būtų, būtų vykdomi jų, pagal jau egzistuojančias gairias. Mes labiausiai norėtumėm sustiprinti mūsų veiklą ten, kur jau sukūrėme pridėtinės vertės. Per mūsų pirmininkavimą turėsime tikslą sustiprinti stiprinti ES e, politiką žmogaus teisės ir demokratijos srityje. Turime be galo daug priemonių, tai ir gairės, ir dialogai, ir konsultacijos dėl žmogaus teisų, ir įvairiausi forumai kaip e, jungtinių tautų ir kiti, kiti forumai. Taigi visus tos priemonės reikia stiprinti. Taigi mūsų tikslas negali likti tik tai gerais, gerais norais. ES turi E, pasiekti praktinių rezultatų šioje srityje. Todėl stengsime, kad trečiosios šalis geriau pažinotų mūsų e, gairias per ES delegacijas ir taip pat per mūsų ambasadas. Reikia informuoti galimas aukas. Mes tęsime puikų e, Švedijos nuveiktą darbą, įstengsime dirbti pagal šias gairias. Taip pat teiksime ypatingą dėmesį konkretiems žmogaus teisų pažeidimų atvejams konkrečiose šalyse. Bendradarbiausime su šitos e, pakomitečiu. Ir taip pat su visomis 27 valstybėmis narėmis, su sekretoriatu ir su komisija. Nes žinome, kad įsigaliojus Lisabonos sutarčiai šitas darbas yra vykdomas kartu su baronienė Ašton, ypatingai įgaliotinė. Taip pat e, pirmininkaujantį šalis žada bendradarbiauti su parlamentu ir atsižvelgti į, e, jų, į nuomonės, į debatus, į konsultacijas ir e, visą kitą bendradarbiavimą konkrečiais e, atvejais per šį pusmetį. Taip pat kviesime dalyvauti ponę Hautelę, pirmininkę šio pokamo tyčio, mūsų diskusijose ir informuosime apie visus mūsų diskusijas. Taip pat yra būtina bendradarbiauti ir e, daugia šališkai ir dvišališkai per mūsų misijas ir per mūsų ambasadas e, viso įvairiose šalyse ir šalia įvairių organizacijų. Mūsų tikslai gali būti pasiekti tik tai bendradarbiaujant ir tik tai e, kalbant apie žmogaus teisų apsaugą visame pasaulyje. Taigi, kaip sakiau, pirmiausia, mes žadame e, siekti testinumo šiame darbe. Yra ir kiti prioritetai. Tai pirmiausia, kova prieš mirties bausmę, kova prieš kankinimus. E, trečia, vaikai e, kariniuose konfliktuose. Tai būtent bendrai kalbant vaikų teisės, jų gynimas. Taip pat kitas prioritetas tai, - lyčių lygybė penkta homoseksualų teisų gynimas, šešta e, teisė į vandenį ir sveikatą, septinta neįgalių žmonių teisų gynimas, aštunta žmogaus teisų gynėjai ir gynėjos. Taigi turime šios prioritetus ir pagrindinis prioritetas yra būtent ginti šiuos išvardintus žmonės tose jau išvardintose mm, e, srityse. Taip pat sieksime, kad ir jungtinių tautų e, lygmenių būtų kuo dažniau, e, būtų visada pasmerkiami žmogus teisų pažeidinėjimai. Taigi būtų tokie mūsų prioritetai. Jau 2008 metais kova prieš mirties bausmę e, buvo vienas iš prioritetų. Ir ši tema jau buvo įtraukta į visus, į, į visus debatus, su, į, kurie vyko su kitomis šalimis, trečiosiamis šalimis. Taigi ir šį kartą kova su mirties bausme yra vienas iš prioritetų Ispanijos kaip pirmininkaujančios šalies. Todėl praėjusį Liepos mėnesį Ispanijos užsienio reikalų ministerija buvo suorganizavo ministeriją konferenciją su arabų šalimis šią temą. Ten dalyvavo ir Ispanija, ir įvairių, atstovai iš vairių arabų šalių. Ponas Apateras neseniai patvirtino e, naujos komisijos, taptautinės komisijos sukūrimą šioje srityje, ten dalyvaus įvairiausi ekspertai ir tikimės pasiekti, kad e, kai kurios vyriausybės pakeistų savo požiūrį, jeigu jų šalise e, yra įteisinta ši bausmė. Lapkričio mėnesį buvo paskirtas koordinatorius šiai sričiai, e, kuris yra paskirtas kaip, e, kaip e, ambasadorius ypatingiams patikėjimams, pavedimams. Ambasadorius Baje toliau bus kaip tarpininkas tarp ES ir kitričiųjų šalių šiais klausimais. Žinoma, jo darbas bus be galo svarbus visiems e, darbams, kurių imsis ES kovodama prieš mirties bausmę. Baronienė Ašton jau bendravo su mūsų senio reikalų e, ministru Madride ir išreiškė savo susidomėjimą šią sritimį. Pavyzdžiui, ji pasiūlė įtraukti teisinius mm, ekspertus, kurie e, yra eksper, būtent būdžiamosios teisės ekspertai, kad jie dalyvautų e, šioje mm, komisijoje. Taip pat buvo kalbama apie tai, kad ateityje būtų galima sukurti teisinės e, pagalbos ir finansinės pagalbos institutą ar tam tikrą organizmą, kuris padėtų kovoti su mirties bausme tam tikrose šalyse. Kita vertus, Pagal 2008 metų gairias pirmininkaujanti šalis dirbs dal, dar dviem kryptimis jungtinėse tautose. Ir taip pat e, žinoma dvišališkai dirbdama per ambasadas. Pirmiausia, bus kreipiamas dėmesys į rezoliuciją, kuri bus pateikta per Junktinių tautų asamblėją apie moratoriumą dėl mirties bausmės. Kaip žinote, šita rezoliucija buvo priimta 2007 metais, 2008 metais. Ir mm, 2010 metai bus esminiai metai e, būtent šitos e, rezoliucijos prieimimui. Junknės tautos turi sukurti gerą rezoliuciją ir su dideliu šalių palaikymu. Belgija, kuri vėliau e, pirmininkaus ES, mes kartu su Belgija e, kūrėme e, aiškę redakciją ir siekiame palaikymo šiai rezoliucijai. Jau e, sausio mėnesį pradėjome diskusiją su visom valstybėm narėm apie, apie šį klausimą. Toliau dirbsime šiuo keliu tam, kad užkirstume kelią galimiems destruktyviems veiksmams iš tam tikrų šalių, kurie galėtų siekti sužlugdyti šią rezoliuciją. Uh, Taip pat stiprinsime dvi šalės ES e, santykius su tomis šalimis, kur galima tikėtis e, pozityvaus prieimimo šios, šios rezoliucijos de juri ar de facto. E, žinoma, pagrindinis tikslas visų šių darbų yra pasaulyje visgi užkirsti kelią mirties bausmiai. Taip pat Ypatingas dėmesys bus kreipiamas e, kaltinamiams žmonėms, kurie yra e, neįgalus, kurie buvo nepilnamečiai, kai įvykdė nusikaltimą, arba nešios moteris. Taip pat, kaip sakiau, antras prioritetas yra kankinimai e, įvairiausiais, įvairiausiais būdais. Žinoma, palaikysime ryšius su trečiosiomis šalimis ir stiprinsime įvairiausias kampanijas, įvairiausios veiksmus, kurie, kurie jau buvo e, pradėti. Ir vykdysime konsultacijas ir dialogą, kurie jau buvo pradėti. ES naudosis visais kanalais e, tam, kad įgyvendintų antrąjį protokolą dėl e, pilietinių ir politinių teisių. Taip pat kreipsime ypatingą dėmesį individualiems atvejams, ypač tiems, apie kuriuos jau minėjau, kur e, mirties bausmė yra vykdoma aiškiai pažydžiant e, tarptautinius įsipareigojimus. Taip pat ypatingai tos tais atvejais, kai matoma, kad mirties bausmė yra skirta dėl politinių, e, politinių priežasčių. Taip pat vasaro 24-26 Ženevoje bus į, įvyks ketvirtas pasaulinis kongresas dėl e, mirties bausmės. E, nuo pat pradžių mes įtraukėme šitą klausimą į e, savo darbo atvarkę ir stengsime, kad ES dalyvautų kuo aktyviau šiame kongrese. Reikia kuo aiškesnę žinę nusiųsti trečiosiomis šalim, šalims ir vis pilietiniai visuomeniai, kur yra aktyvi šioje srityje. Iš Ispanijos pusės dalyvaus e, mūsų ministras pirmininkas e, Jose e, Rodriguez Zapatero, kuris ir atidary, atidarys šią konferenciją. Kita vertus, žmonių kankinimai yra dar vienas žmogus teisų pažeidimų būdų. Tačiau tik tai e, kelios šalis pasaulyje gali teikti, kad juose nevyksta kankinimų. Įvairiose šalise buvo nustatyta, kad nėra pakankamai e, užkirtamas kelias kankinimams. Būtent todėl jau seniai e, kova su kankinimais yra vienas iš prioritetų ES. Taigi mes irgi toliau dirbsime kovodami prieš kankinimus, kovodami prieš terorizmą ir e, prieš kitus susijusius reiškinius. Norime pasinaudoti jau egzistuojančiais mechanizmais tam, kad dirbtumėm e, šio, siekdami šio prioriteto. E, Seksime atidžiai visus konkrečius atvejus, dirbsime pagal ES gairias, e, taip pat bendradarbiausime su e, e, ypatingaja įgaliotinė tais atvejais, kada tai bus būtina. Taip pat stiprinsime kontaktus, konsultacijas vykdysime su jungtinių tautų komitetu dirba, dirbančių, kovojančių prieš kankinimus ir su kitom e, tarptautiniam organizacijom, kurios dirba tą e, sritimi. Toje srityje. Ispanija patvirtino e, atitinkamą protokolą ir turi nepriklausoma, du nepriklausomus ekspertus. Ir Ispanijoje jau įgyvendintas Pagal OPCAT e, sprendimus numatytas e, mechanizmas sukovoti su e, kankinimais. Pirmiausiai, manome, kad reikia pradėti debatą, debatus, kaip galima būtų, ką galima būtų dar nuveikti šioje srityje. Ispanija labai džiaugiasi, kad buvo paskirta ypatingoji įgaliotinė mm, kovoti su e, vaikų teisų pažeidimais. Mes jau įsigilinome į jos darbą, į jos prioritetus, nes jinai buvo paskirta šve, pirmininkaujant Švedijai. Ir Ispanija toliau dirbs šioje srityje ir bendradarbiaus su jungtinėmis tautomis ir su visomis kitomis trečiosiomis šalimis ar, ar tarptautinėmis organizacijomis. Ypatingą dėmesį skirsime tiem projektam, kurie yra vykdomi e, dešimtyje šalių, kuriuose, kurios buvo parinktos kaip e, tiems bandomiesiams e, projektams. Taip pat kreipsime dėmesį bendradarbiavimo projektams ir kitiems, kitoms programoms, kuriomis galime padėti vaikams, kurių teisės yra pažeidžiamos ar e, fizinę prasme, ar e, verčiant juos dirbti, ar kitais būdais. Kalbant bendriau apie vaikų teisų gynimą, pirmininkaujantis šalis norėtų ypatingą dėmesį e, kreipti į tuos vaikus, kurie e, dalyvauja kariuomenėje ir kurie kenčia nuo karinių konfliktų. Mes dirbsime toliau pagal ES gairias atitinkamas ir e, sutelksime dėmesį į tas 19 šalių, kurios jau buvo nurodytos ankstesnės pirmininkaujančios šalies. Ypatingai norime sutelkti dėmesį taip pat ir ir į mergaites, kurios e, būtent kenčia nuo karinių konfliktų ir taip pat tampa seksualinės lytinės agresijos aukomis. Nes būtent vaikų problemos e, dažnai yra nepastebimos, nes tose šalise ir taip vyksta kariniai e, konfliktai, kurie atkreipia pagrindinį dėmesį. Jau buvo sakyta, kad vieni iš prioritetų bus e, lygybė ir vystimasi, vystimasis. Taigi lygybė bus taip pat vienas iš kertinių akmenų ir žmogaus teisų srityje. ES yra viena iš pagrindinių e, rėmėjų siekiant skatinti e, demokratiją ir e, kovoti žmogaus teisės. Taigi čia lygybės prioritetas yra labai svarbu ir mes kalbėsime apie tai visose forumuose ir visose dvišaliuose e, santykiuose. Ispanija kaip šalis ir savo šalyje ir ES visą laiką žmogaus teisės ir lygybę kelia į didžiausią prioritetą. Ir mūsų e, vicepirmininkė, vyriausybės vicepirmininkė Delavega visą laiką apie tai kalba visomis progomis. Todėl darysime viską, kad, kad kovotumėm už lyčių lygybę visose lygmenyse. Valencijoje kovo mėnesį e, vyks įvairūs susitikimai šio, šio klausimu. Taigi įvyko, atsiprašau, įvyks kovo mėnesį penktasis moterų dėl geresnio pasaulio susitikimas Valencijoje. Ankstesni susitikimai buvo labai naudingi, nes buvo pasiūlyti konkretūs veiksmai ir moteris, ypač iš Afrikos ir, ir Ispanijos, pasikeitė savo patirtimi. Ir dabar mes siekiame pakviesti daugiau šalių, taip pat ir ES šalių dalyvauti tokiuose susitikimuose. Pirmininkaujantis šalis stengsis naudoti, naudotis visais, visomis priemonėmis ir stiprinti naujosios solidaresnės Europos kovą su žmogaus teisėmis. O kova prieš lyčių neligybę jau yra vienas iš prioritetų ir mes dirbsime toliau šia, e, šioje srityje. Valstybės narės stengiasi sukurti konkrečių e, veiksmų sistemą tam, kad būtų galima aktyviau kovoti už e, moterų teisės nes e, smurtas prieš moteris yra viena iš didelių problemų ES. 2003 metais buvo e, patvirtintos gairės dėl e, moterų ir, ir, ir, ir mergaičių teisų gynimo ir jos, šios gairės buvo puikiai įgyvendinamos. 27 valstybių narių ambasados jau atliko labai išsame analizę šios srities. Ir tu, šiuo metu mes turime 88 8 ataskaitas ir tai yra puikia duomenų bazė tam, kad turėtumėm atspirties tašką ateities darbams pirmininkaujantys šalis nori žengti žingsnį toliau ir pasinaudoti šiomis ataskaitomis ir remiantis tuo e, imtis konkrečių veiksmų ir iš Briuselio ir taip pat iš mūsų e, ambasadų. Todėl ES e, toliau dirbs šioje srityje, remdamasi e, šiomis gairėmis ir taip pat dirbdama su šią analizę. Taip pat pirmininkaujantį šalis kreips ypatingą dėmesį individualiems atvejams arba individualiems e, smurto prieš moteris atvejams. ES kreips, atkreips dėmesį į visus žmogaus teisų pažeidimus trečiosiose šalyse ir palaikys visus įmanomus kontaktus. Kalbant apie moterų teisų gynimą, pirmininkaujantį šalis nori kreipti ypatingą dėmesį į Junktinių tautų saugumo tarybos gairių įgyvendinimą. Būtent karinių konfliktų siubiamose šalyse. Šią prasme norėčiau priminti, kad šių metų e, spalio mėnesį paminėsime šios rezoliucijos dešimtmetį. Šiais metais kovo mėnesį New York'e vyks 34 sesija dėl statuto dėl, dėl, statuto dėl moters teisių. Šiais metais šis statutas yra ypatingos reikšmės, nes jau pro 15 metų nuo Pekino moterų konferencijos, kur buvo susirinkusios moteris iš 145 šalių ir e, tarptautinių institucijų. Ir buvo priimtas veiksmų planas ir kelios rezoliucijos. Mūsų tikslas yra toliau taikyti Pekino tikslus ir e, nežengti kelio žingsnio atgal tik tai pirmin. Vasario mėnesį Kadise vyks forumas, kur dalyvaus ES atstovai ir e, visų moterų organizacijų veikiančių ES atstovės ir kalbės apie Pekino rezoliuciją ir jos tikslus ir jų testinumą. Kitas prioritetas yra kova e, prieš homoseksualų laisvių pažydinėjimą. E, tie asmenys, kurie turi kitus lytinius įstikinimus e, negu pagrindiniai dominuojantis jų šalyje, yra ypatinga socialinė grupė ir jie dažnai kenčia nuo diskriminacijų, o tam tikrais atvejais ir žudimų ar, ar, darb, e, ar kankinimų. Europos Sąjungoje be abejo tokie dalykai yra numatyti, e, numatyti baudžiamosiose kodeksuose yra, už tai yra atitinkamai baudžiama. Tačiau e, taip yra ne visur ir e, tokių žmonių, žmonių teisų pažeidinėjimai yra taip pat nusižengimai e, žmogaus teisėms ir, teisėms ir atitinkamos Europ, e, jungtinių tautų rezoliucijoms. Galime drąsiai sakyti, kad Ispanija yra viena iš pirmųjų šalių pripažinusi teisiškai tokių žmonių teisės. Šiuo metu mūsų šalyje tos pačios lyties žmonės turi teisę ir tuoktis, ir įvaikinti vaikus. Tačiau Ispanija yra tai viena iš šalių bendroje tendencijoje ta tendencija kas kart vis yra akivaizdesnė, kad mes negalime užsimerkti prieš e, nusikaltimus, kurie yra atliekami tokių asmenų atžvilgių. Kartais, kartais e, asmeniškai, o kartais netgi iš konkrečios šalies pusės. Jungti, e, Europos Sąjunga jau senai dirba gindama tokių asmenų teisę. Ir čia galime dirbti pagal gairias, kuriuose numatomos moterų teisų gynimas ir, kurios, ir kuriuose kalbama apie e, kovą su kankinimais. Kaip žinome, ne visada e, išeina, iškyla iš viesą tokie nusikaltimai, nes. Nes nesame pripratę kovoti su žmogaus teisėmis būtent šioje srityje. Taigi pirmininkaujančio šalies tikslas yra skatinti priemonių paketo parengimą ir patvirtinimą šis priemonių paketas apimtų priemonės, kurios jau patvirtintos. Jo pagrindu galėtumėm šias priemonės suderinti ir skatinti homoseksualų teisų apsaugą. Ji būtų grindžiama sukaupta patirtimi e, ir šios priemonės patektų į e, praktinį vadovą, parengiamą Švedijos, Olandijos ir kitų valstybių vadovų pagrindu. Pirmininkaujančiai šalis ir toliau organizuos darbo grupės skirtos seksualinės orientacijos ir lyčių tapatybės klausimais posėdžius. Na, o parengtą jį vadovą galės naudoti valstybės narės, bendrijos institucijos, ambasados, nevyriausybinės organizacijos. Kai dėl tarptautinių veiksmų pirmininkaujančioji šalis atsižvelgs į 2008 deklaraciją patvirtintą Junktinių tautų generalinėje, generalinėje asamblėje, kurią patvirtino 67 valstybės narės. Deklaracija skirta homoseksualumui dekriminalizuoti pasaulyje. Mes viena iš trijulės pirmininkaujančių šalių orientuosimės į šį teisės aktą. Uh, ir kartu su panašiai mąstančiomis valstybėmis jas škosime būdų, kaip suorganizuoti atitinkamus e, susitikimus, kad būtų prisiminti 2008-aisiais užsibriežti tikslai. Šie metai yra puikia galimybė skatinti didesnį bendradarbiavimą tarp ES institucijų bei jungtinių tautų E, taip pat aukšto pabėgėlių komisaro, e, kad būtų galima apsaugoti seksualinių mažumų teisės. Šioje veiklos srityje e, mūsų veiksmų matomumas padidėjo ir aš manau, kad komisarės Pilai veiksmai čia turėjo tikrai labai apčiopiamų rezultatų. E, labai dažnai e, tokios. E, lytinės orientacijos asmenys tampa smurto aukomis. Ir kartais transseksualai e, nepatenka nei į gėjų, nei lesbiečių e, grupę ir todėl yra dar labiau diskriminuojami. Čia pažymėčiau bendradarbiavimą su Katalonijos regione vyriausybė, nevyriausybinėmis organizacijomis. Ne Ir šio bendradarbiavimo dėka Barcelonoje birželį organizuosime pirmąją tarptautinę konferenciją transseksualų klausimams. Deja, vienas iš tikslų, kuris nepatenka į bendrijos tikslus e, dėl žmogaus teisų, yra prieiga prie švaraus vandens ir sanitarinių sąlygų gerinimo. Tačiau jungtinėse tautose šie klausimai vis aktyviau sprendžiami tenka apgailestauti, kad ne visos ES valstybės dalyvauja šioje veikloje. Taigi, pirmininkaujančioji šalis ketina situaciją keisti, atkreipdama kitų valstybių narių dėmesį ir skatindama jas būti aktyvesnės. ES ėmėsi įsipareigojimo apginti ekonominės, socialinės ir kultūrinės atitinkamų bendruomenių teises. Vokietija bei Ispanija ketina šias iniciatyvas atspindėti įvairiose rezoliucijose skirtose žmogų, žmonių, žmonių teisėms. Per ateinančius mėnesius toliau e, tęsime Katarina Albukerkė iniciatyvą. Vasario mėnesį įvyks renginys skirtas šiai iniciatyvai. E, kai dėl tolimesnių darbų, tai tuomet bus išdėstyti pagrindiniai tolimesni projektai. Penkioliktoje žmogaus teisų e, tarybos sesijoje bus aptariami įvairūs žmogaus teisų klausimai. Bus paminėta pasaulio vandens diena. E, šie renginiai vyks kovo mėnesį. E, šių dienų metu mes taip pat rodysime, kad esame pasiruošę ginti asmenų teisės. E, kitas prioritetas yra neįgalieji. Mes remsimės Čekijos ir Švedijos, kaip ir mininkaujančių valstybių, nuveiktais darbais. Taryba yra yra parengusi raštą skirtą prisijungimui prie Junktinių tautų konvencijos dėl neįgaliųjų teisų. Džiugu, kad šioje srityje pasiekta pažangos, tačiau mūsų laukia dar labai daug darbų. ES taip pat turėtų prisijungti prie pirmosios 21 amžiaus konvencijos dėl žmogaus teisų. Taip pat šioje srityje bus organizuota konferencija. Mūsų laukia du svarbus etapai, kad iš dabartinės padėties pereitume prie geresnės. Taigi pirmiausia, reikia toms valstybėms, kurios to dar nepadarė, ratifikuoti žmogaus teisų konvenciją ir kohom grupiai pateikti Elgesio kodekso pasiūlymą. Šie bu veiksmai yra reikalingi siekiant uh, tenkinti konvencijoje numatytus reikalavimus. Uh, Kaip sakiau pranešimo pradžioje, mes e, turime užtikrinti, kad e, nepamirštume ir konkrečių žmogaus teisų pažeidinėjimo atvejų. Ispanija, kaip pirmininkaujančioji šalis, ir toliau skatins ES veiksmų šioje srityje. mums ypač svarbu, kad būtų laikomasi žmogaus teisų gynėjų um, gairių. Um, būtent šie asmenys turėtų dalyvauti visuose veiksmuose, pradedant strategijų rengimu, baigiant konkrečiais veiksmais. Mes manome, kad žmogaus teisų gynėjai turėtų aktyviau dalyvauti žmogaus teisų apsaugos procese. Tačiau norėdami teoriją paversti praktiką, turime nuveikti labai daug. Dėl šios priežasties pirmininkaujančio Ispanija ketina išanalizuoti dabar egzistuojančias strategijas, kad jų pagrindų galėtų parengti naujas ar peržiūrėti senasias. E, šiuo klausimu planuojami regioniniai susitikimai Pagal turimas gairias tokius renginius mes galime organizuoti ir į juos kviesti ambasadas, konsulatus, e, regioninės ir vietos valdžios institucijas, žmogaus teisų gynėjus. Tokiu būdu apjungsime naudingą patirtį ir pagerinsime veiksmų koordinavimą tarp ambasadų ir žmogaus teisų gynėjų. E, taigi e, mes kalbėjome apie rotuojančių pirmininkaujančių šalių prioritetus. Tačiau juk ES nėra e, atskirta nuo kitų pasaulio valstybių ar izoliuota. Taigi svarbu vykdyti dialogą su kitomis valstybėmis, jį gilinti. Būtent to ir ketiname pasiekti per ateinančius keletą mėnesių. Šios veiksmus koordinuos Koha darbo grupė. Deja, neturiu pakankamai laiko pakalbėti apie dabartinę situaciją, vykdant įvairius dialogus, tarptautinį bendradarbiavimą. Kolegė Silvijos Eskobar vardu galiu pasakyti, kad džiugu bus su jumis susitikti per ateinančius mėnesius. Tuomet galėsime jums pateikti detalesnės informacijos apie dialogą žmogaus teisų srityje. O dabar klausimas dėl Rusijos federacijos. Šiame procese taip pat dalyvaujame, vykdome žmogaus teisų dialogą ne tik su Rusija, bet ir Kinija, Indija, Kaukazo valstybėmis ir kitomis. Deja, ne visada mes turime vieningos pozicijos skirtingai nuo jungtinių tautų ir Australijos. Kai dėl naujų dialogų, kovo 15 bus inicijuotas dialogas su Indonezija, laukiame tarybos patvirtinimo kad būtų galima nuspręsti, ar galėsime pradėti pirmąjį dialogo etapą su Moldova. Akcentuoju, kad bendrijos vaidmuo tarptautiniuose formuose, ypač jungtinėse tautose, yra ypač reikšmingas. Per ateinančius mėnesius e, posėdžiaus žmogaus teisų taryba įprastinė tvarka, jos posėdžių metu bus aptarinėjami aktualiausi klausimai. Ir mes iš jų išskirtume žmogaus teisų pažeidimų geografinius aspektus, ketiname aktyvinti savo veiklą, siekdami užtikrinti tam tikrų procesų nepriklausomumą bei aukščiausiojo žmogaus teisų komisaro funkcijas. Ispanija jau pradėjo pirmąjį konsultavimo mechanizmą su pabėgėlių komisaro institucija. 2011 metais žmogaus teisų tarybos veikla bus peržiūrėta. Taigi e, mūsų iniciatyvos yra labai savalaikės, svarbu jau dabar numatyti būsimos reformos metmenis ir aš manau, kad mes turėtumėm spartinti šios procesus. Per ateinančius mėnesius šios institucijos reforma bus klausimas, kuris bus nekartai įtrauktas į kokiam darbo grupės darbo atvarkę. Padarysime viską, kad užtikrintume, jog ES turėtų aiškę poziciją dėl šios reformos ir kad turėtumėm strategiją išorės pagalbos atžvilgių. Juk ES dėrybinė e, pozicija ir stiprybė didžiąją dalimi priklausys nuo parengiamojo darbo. Taip pat ir galutiniai rezultatai bus nulemti būtent kaip gerai tam pasiruošime. Ketiname peržiūrėti kai kuriuos reformos elementus, pavyzdžiui, komisaro nepriklausomumas, tarybos gebėjimas um, reaguoti į tam tikrus įvykius, organizuoti neįlinės sesijas. Na, e, kalbu jau netrumpai, norėčiau apibendrindamas pasakyti, kad mūsų bendradarbiavimas su komisija ir kitomis struktūromis yra neatsiema mūsų užsienio politikos dalis. E, aš manau, kad ponė pirmininkė, jūs pati galėsite atvykti į kokiam posėdžius nepamirškime ir to, jog Šveicarija e, Europos taryboje netrukus perims pirmininkavimą. Dėkoju. Dėkoju Jums už Jūsų pozicijos pristatymą. Kadangi Jūs kalbėjote apie labai svarbius dalykus, apie labai ambicingus siekius, siekius aš nenorėjau Jūsų o, e, nutraukti. Taigi dėkoju Jums Dėkuoju Jums už puikią kalbą ir tikiuosi, kad e, pavyks e, ir pirmininkaujančiai Ispanijai, ir baronieniai e, Ašton vyriausiai galiotiniai taip pat nusekliai dirbti. Pirmiausia, norėčiau suteikti žodį Amnesty International atstovui David Nicholson. Gal aš neteisingą pavardę turiu? Ar jūs esate David Nichols? Ne, aš nesu David Niklas, jis negalėjo atvykti, turėjo kitų reikalų. Kaip jau paminėjo Ispanija, jos pirmininkavimas prasidėjo labai sudėtingais laikais, kadangi iš esmės yra keičiama užsienio politikos ir santykių politikos sistema. Pirmininkaujant Ispanijai bei Belgijai bus sukurta ir uh, pra, naujoji sistema ir ji tikrai pradės veikti. Vienas iš neiškumo aspektų yra tai, kad svarbu būtų užtikrinti, kad ne, neatsirastų galios vakumo, tuštumos. Labai svarbu yra užtikrinti, kad būtų aišku, kas už ką yra atsakingas ir kas prisima atsakomybę už atskirius sprendimus. Tai yra itin aktualu uh, kai kalbame apie ES veiklą jungtinėse tautose, Ženevoje bei e, New York'e. Be abejo, viskas bus keičiama palaipsniui ir labai svarbu yra, kad trečių šalių atstovams taip pat būtų aišku, į ką reikėtų kreiptis ir kas yra atsakingas už ES poziciją. Vieną labai bendrą dalyką norėčiau pasakyti, o po to kalbėsiu konkrečiau apie programas, kurias minėjo pirmininkaujančio šalies atstovas. Pirmininkaujant e, Švedijai buvo pasiūlyta daug labai gerų iniciatyvų. Ir buvo daug kas nuveikta gerinant informacijos skaidrumą. Deja, panašu, kad Ispanija neketina tęsti šių gerų iniciatyvų. Man nėra žinoma, ar ši problema atsirado dėl institucijų darbo koordinavimo, ar tiesiog dėl to, kad pirmininkaujantį valstybę dar nesugebėjo parengti tinkamo tinklalapio. Aš tiesiog norėčiau atkreipti sudėmesį į tai, kad informacijos skaidrumas yra labai labai svarbus ir Švedija puikiai uh, jį dėgia visas savo sistemas visose regionuose e, svarbu gauti e, informaciją apie atskirius regionus. Ir Švedijos tinklalapyje buvo numatyta atskira vieta, kurioje buvo skelbiama ši informacija, kuri buvo labai naudinga ir kuri padėjo tarptautinėms organizacijoms ir nevyriausybinėms organizacijoms visame pasaulyje. Svarbu būtų ir parlamento nariams turėti prieigą prie šios informacijos, nes e, be to ji gali būti tary, naudinga ir tarybai. Toliau, kaip mes vertiname pirmininkaučio šalies darbo programą, kuri mums buvo ką tik pristatyta. Mes nusintėme Ispanijai rekomendacijų sąrašą, kuris yra paskelbtas ir mūsų tinklalapyje. Aš jo išsamei nekomentuosiu, tiesiog norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad pirmą kartą mes įtraukėme ir dešimt pavyzdžių dokumentų pabaigoje, kurie parodo, ką, kokiu konkrečiu veiksmu ES ėmėsi pirmininkaujant Švedijai. Ir šie pavyzdžiai rodo, kad Europos instrumentai, Europos priemonės yra naudojamos visose pasaulio regionuose, sprendžiant įvairias problemas. Kai kurie pavyzdžiai yra labiau susijęs su atskiromis valstybėmis narėmis. Bet tas problema, e, e, galimas dėl to problemas mes spręsime e, šiek tiek vėliau. Dešimt paminėtų atvejų yra labai svarbus ir būtų puiku, jei, jei Ispanija padėtų mums juos spręsti. Ispanijos programoje yra nemažai tikslų, kurie atitinka e, Amnesty International tikslus ir uždavinius. Puiku yra išgirsti, kad e, kova su mirties bausme bus vienas svarbiausių Ispanijos pirmininkavimo prioritetų. 2010 metais labai svarbu būtų tęsti e, darbą šioje srityje kadangi šių metų pabaigoje įvyks Junktinių tautų generalinė asamblėja. Ir ap, tenai taip pat apie tai turi būti kalbama. 2008-2009 metais Europos Sąjunga e, dirbo su visomis pasaulio šalimis bei įvairiomis tarptautinėmis organizacijomis, siekdama, kad būtų panakinta mirties bausmė. Būtų puiku, jei Europos parlamentas galėtų prisidėti aktyviau prie šio darbo. Aš kreipiuosi į tuos narius, kuriems labiausiai rūpi, e, kad mirties bausmė būtų panaikinta. Uh, turėtume pagalvoti, kaip ir minkaujant Ispanijai ir po to Belgijai mes galėtume siekti pažangos šioje srityje. Be to, aš norėčiau pakviesti parlamentarus į pasaulio kongresą, kuriame kuris įvyks vasario pabaigoje Ženevoje ir kuriame bus kalbama apie tai, kaip galim būtų panaikinti mirties bausmę. Toliau jungtinės tautos, jungtinių tautų žmogaus teisų tarybos peržiūra yra labai svarbus dalykas ir Ispanija skirstam klausimą nemažai dėmesio, kaip mes jau girdėjome. Ir aš žinau, kad ponia Andrikienė labai labai prisidėjo prie šio klausimo svarstymo ir tikiuosi, kad ir kiti parlamentarai galės prisidėti prie jos pastangų. Daug kas vyksta įvairiose šalyse Ir kovo mėnesį parlamentarai e, galės nuvykti į žmogaus teisų e, tarybą. Mūsų gebėjimas e, veikti vieningai jungtinėse tautuose priklausys nuo to, kaip mes gebėsime derinti savo pozicijas. Kaip žinia, praeitėje ES buvo gan sunku tai daryti. Mes uh, pamatysime e, Generalinės asamblėjos posėdžio vyksničio vasario mėnesį darbo atvarkėje ir žmogaus teisų tarybos darbo atvarkėje bus daug svarbių klausimų. Būtina yra e, skatinti visas šalis ištirti, iš, iš esmės ištirti visus atvejus. Ir valstybės narės turėtų pasiruošti Generalinė asamblėje bei, kaip minėjau, žmogus teisų tarybos posėdžiui, kuris vyks kovo mėnesį. Toliau kankinimai. Puiku, kad Ispanija pirmininkavimo metu tęs jau pradėtą darbą, nes Švedija parengė uh, kankinimo uždraudimo gairias. Jums tikriausiai Yra žinoma, kad e, tos garis, kurios susijusios konkrečiai su kankinimais, kol kas dar nėra tinkamai gyvendintos. Ir reikėtų e, paskatinti, e, paraginti visas šalis įgyvendinti šias gairias. Vienas iš dalykų, kuris yra susijęs su kankinimu, yra tai, kad Europos parlamentas galėtų uh, taip pat paraginti valstybės narės įgyvendinti reglamentą dėl kankinimų įrankių. Ir toks reglamentas galėtų būti pat, uh, e, svarstamas ir galbūt net patvirtintas pirmininkaujant Ispanijai. Akivaizdu dabar, kad reg šis reglamentas nėra tinkamai gyvendinamas e, visose valstybės narėse, bet to jis turi tam tikrų spragų. Ir dėl to kai kurios e, įmonės ES, ES prekiaujo kankinimų įrankiais su trečiomis šalimis. Aš norėčiau paminėti dar kelias dalykus tai yra kaiminystės politikos e, žmogaus teisų aspektas, bei plėtros politikos teisų žmogaus teisų e, aspektas. Mes norėtume, kad pirmininkaujant Ispanijai būtų pasirašyti pagrindų e, ir asociacijos susitarimai su kokiamis šalimis. Ir būtų puiku, jei būtų parengti kai kurie ir veiksmų planai, jei dėl jų būtų susitarta visose šiuose sritise, ypač kaiminystės politikų, reikėtų geriau apibriežti žmogaus teisų apsaugos tikslus, ypač santykiuose su Maroku bei kitomis Šiaurės Afrikos šalimis. Reikėtų aiškiau apibriežti ir kaiminystės politikos žmogaus teisų aspektą. Mes taip pat norėtume, kad e, Ispanija taip pat e, diegtų žmogaus teisų aspektą ir į visus santykius su viduržėmio jūros e, šalimis. Labai trumpai norėčiau taip pat pakalbėti apie tai, kaip Lisabono sutartis paveiks mūsų darbą ir kaip mes manom, ga, naujoji išorės santykių tarnyba galėtų prisidėti prie mūsų darbo. Be abejo, šis pakomitetis bei baronienės Ašton kabinetas turės bendradarbiauti steigiant išorės santykių tarnybą. Mes e, bendravome su pane Ašton prieš kalėdas ir kalbėjome apie tai, kaip galima būtų geriau integruoti žmogaus teisų aspektą į visus išorės, veiksmų, e, išorės santykių tarnybos veiksmus. Žmogaus teisų aspektų integravimas į, į e, tarybos geografinės grupės bei korepero e, bei užsienio reikalų tarybos darbą yra svarbu, tačiau nėra lengva tai daryti. Baroninė Ašton ketina paskirti politinio ir saugumo komiteto pirmininką, kuris ir būtų atsakingas už uh, žmogaus teisų aspektų integravimą. ES delegacijos e, e, prisims vis daugiau pareigų ir funkcijų e, išorės santykių srityje. Tuomet mums reikėtų siekti, kad, kad jos geriau gyvenintų žmogaus teisų aspektų integravimo gairias. Reikėtų pareigoti šias delega, delegacijas, atstovybės siekti, kad šios gairės būtų gyvendinamos, kad, joms, kad jos nebūtų pamirštos. Ir taip pat reikia reikalauti, kad ES ambasadoriai atsiskaitinėtų e, vyriausiai įgaliotiniai apie tai, kaip šios gairės yra gyvendinamos. Dėkuoju. Dėkuoju Jums už Jūsų pastabas ir dėkuoju Jums už tai, kad e, Jūs paminėjote jūsų organizacijos e, laišką nusiųstą e, vyriausiai galiotiniai. Joje, e, jame kalbama apie tai, kaip Lisabono sutartis paveiks jūsų ir Barnienės ašton tarnybų bendradarbiavimą. Mes, mums taip, taip pat yra aktualus klausimas. Po to, kai bus patvirtinta komisijos sudėtis, mes galėsime konkrečiau apie jį kalbėti. Dabar, kolegos, Dabar, kolegos, atsižvaldama mūsų darbo atvarkė, tai kad mes turime joje dar daug klausimų, paprašyti, kad jūs e, neviršytumėt tuomet jums skirto kalbėjimo laiko. Ir prašyčiau, kad jūs kalbėtumėte apie tai, kas jums labiausiai rūpi. Pirmiausia, ponia Chimesės. Quiero agradecer al señor. Norėčiau padėkoti ponui Duarte Kuadrado, kad jisai dalyvauja čia su mumis. Sveikinu už labai išsamų pirmininkaujančios šalies prioritetų pristatymą žmogaus teisės rytyje. Ponas Duarte kalbėjo apie tas žmonių grupės, kuriuoms reikia kaip ir atstovo ar balso, kuris e, kovotų už jų teisės. Ir žinoma, mes e, remiame tokius prioritetus ir tikrai norime dirbti dėl tų žmonių, kuriems reikia mūsų solidarumo. Mano šalis dėja puikiai pažįsta terorizmo problemą ir baisius pas, baisias pasiekmes terorizmo. Todėl tikiuosi ateityje išgirsti įsipareigojimą iš pirmininkančios šalies e, saugoti ir ginti e, terorizmo aukas. Jau kalbėjau su atitinkamais komisarais dėl Europos hartijos, galimos Europos hartijos, kuri gintų e, terorizmo aukų teisės. Manau, kad kiekvienas iš mūsų esame, galėtume būti potencialiais terorizmo. Um, terorizmo aukomis, todėl mes turime teisę prašyti tokio dokumento, kuris gintų uh, E, gintų e, terorizmo aukų teisės. Todėl norėčiau paklausti, ką pirmininkaujantis šalis padarys tam, kad paskatintų šios hartijos prieimimą. Taip pat nenoriu praleisti progos ir pasakyti, kad kaip žinote, e, Deputatas Luizijani e, neseniai skrido į Kubą, į Havaną su savo žmona, jo žmona turėjo tik tai turistės vizą ir Havanoje jų neįleido, jos neįleido. Taigi norėčiau paklausti, ką Ispanija, kaip ir minkantis šalis, žada padaryti dėl konkretaus tokio atvejo, kad e, Europarlamento nario neįsileido į Havaną su žmona. Ir Taip pat kokia bus ES politika dėl Kubos ir ar toliau manoma, kad yra svarbu tęsti dialogą su šalimi, kuri negirdi mūsų balso, nei mūsų, nei niekieno balso ir toliau e, pažeidinėja žmogaus teisės įvairiais, įvairiomis formomis. Pone Makmilans, prašom. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti pirmininkaujančiai Ispanijai ir anksčiau pirmininkavusiams valstybėms už darbą šioje reikšmingoje srityje. Džiugu, kad jūs, ponė pirmininkė, dalyvausite koham diskusijose. Jūs jau pademonstravote ryštą ir įsipareigojimą ginti šias vertybės. Parlamento pirmininkas e, kreipėsi į mane su prašymu užsijimti žmogaus teisų priežiūrą. Šiai sričiai skiriau 20 savo profesinio darbo metų šiame komitete ir kitur. Aš norėčiau paklausti štai dėl ko. Dėl institucinių santykių su taryba, komisija, e, jūs kalbėjote apie Keterineštin įgaliojimus, Tai ypač aktualu po Lisabono sutarties įsigaliojimo. Ir aš manau, kad dabar tarybai reikia stipresnės politinės pozicijos. Tam parlamentas gali pritarti. Aš pats, e, dirbdama šioje srityje, įsitikinau, kad komisija pasirenka saugią poziciją, na bet pasauliu reikia ambicingesnės Europos Sąjungos pirmininkaujančios šalies prioritetuose nėra demokratijos paminėjimo. Ypač tai aktualu atsižvelgiant į lapkričio tarybos išvadas. Apie demokratijos vertybės ten kalbama, nors konsensuso ir nebuvo pateikta pasiekta. E, kitas klausimas dėl nebaudžiamumo sampratos. Aš manau, kad ES turėtų nustatyti jo indeksą taikytiną ir Latino Amerikai, ir Azijai, ir panašiai, kad būtų galima įvertinti uh, kankinimų uh, ir panašiai aukų uh, lygme, baudimo lygmenį. Aš dėkoju Jums už uh, Jūsų kantrybę. Taigi šis nebaudžiamumo indeksas turėtų būti tarsi tam tikra matavimo priemonė. Štai pavyzdžiui, kaliniai. Jie e, kartais šiek tiek nusiramina, žinodami, kad jeigu jie yra neteisėtai baudžiami, mušami, e, jų baudėjai vis dėlto susilauks teisėto atpildo. Dėkoju. Dėkoju dabar šodis poniai. Pone Otmans. Man atrodo, kad išgirdome puikias gairias pirmininkaujančios šalies žmogaus teisų srityje. Pristatymas buvo labai smulkus, išsamus, bet kartu ir labai konkretus ir įdomus. Buvo pateiktas tiesiog visas katalogas, visa įvairovė veiklos ir prioritetų ir manyčiau, kad dabar tikrai galime pasidalinti mintimis ir iš tų mūsų debatų gali ir tam tikrų, galime prisidėti prie to plano patobulinimo. Norėčiau paminėti tris aspektus, kurie mano nuomonė šiek tiek šiek tiek, šiek tiek, šiek tiek pasimetė tarp tų prioritetų. Visa šių problemų daugybė, problemų, kurios yra ypatingai didelės ir kurias spręsti yra įsipareigojusios mūsų ES valstybės narės. Dauguma tų problemų susijusios su migracijos problemomis ir prieglopšio problemomis dėl pabėgėlių, susijęs su pabėgėlių situacija. Žinoma, tai yra susiję ir su ypatinga Ispanijos pirmininkavimo uh, ypatingų laikotarpių. ir prieglopšio klausimų e, irgi būtų galima e, kurti naujas gairias, kurti naujus, naujus prioritetus. Užsiminiau apie šią temą, nes manau, kad ji yra labai svarbi. Ir manau, kad jai irgi reikėtų teikti prioritetą. E, pirmininkė, ponė, ar galėtumėt kalbėti šiek tiek glaučiau, nes mes turime nedaug laiko. Kalbėtojas nėra taip paprasta, pirmininkė. Man sunku trumpai pasisakyti, nes pranešimas buvo be galo platus ir per dvi minutės pakomentuoti yra ne tik, kad sunku, tiesiog neįmanoma. Ir prašyčiau geros valios šio, pa, šio požiūriu. Antras aspektas dėl sinergijos ir dialogo su pilietinės visuomenės organizacijom ir su nevyriausybinėm organizacijom. Manau, kad čia ES turi puikių e, galimų e, partnerių ir, ir būtų toks prioritetas taip pat labai sveikintinas. Jūs kalbėjote apie pirmą prioritetą, apie kovą dėl mirties bausmės panaikinimo. Būtent čia yra tam tikrų dalykų, kurių nereikia pamiršti. Pirmiausia, yra gerų žinių, yra procesas einantis gerąją linkme, tačiau kita vertus, kaip ponas Kvadrados sakė, yra ir pasipriešinimo. Taigi, surasti kuo daugiau sinergijos, kuo daugiau pirmininkė Petrokė kalbėtoja. Uh, Pirmininkė prašo kalbėti trumpiau. Nes kitiems gali nelikti laiko paklausti, ačiū už supratimą, dar aštuoni žmonės nori pasisakyti ir būčiau labai dėkinga, jeigu visi laikytumėmės laiko terminų, nes ir taip jau viršijame dar numatytą tvarkaraštį, tačiau aptarinėjimos temos iš ties labai svarbios. Žodis ponė Andrikieniai. Visų pirma, labai ačiū už tai, kad suteikėte daugiau informacijos apie pirmininkaujančios Ispanijos prioritetus. Norėčiau akcentuoti, kaip svarbu užtikrinti ES ir jos narių veiksmingumą tarptautiniuose forumuose, visų pirma, jungtinėse tautose ir žmogaus teisų taryboje. Praeitais metais būta ženklaus nesusikalbėjimo, pavyzdžiui, dėl Golstono ataskaitos. Taigi esu dėkinga už tai, ką sakėte, už tai, e, ko sieksite vakar Europos parlamente įvyko klausimai klubos, e, atsižau, Kubos reikalais ir žmogaus teisų gynimo klausimais. Aš norėčiau paklausti apie neseniai iš Madrido pateiktą informaciją, apie tai, jog pirmininkaujančioji šalis gynė pasiūlymą dėl naujo dvišalio sustarimo su Kuba. Jūsų vyriausybė E, sako, kad tai teisiškai įpareigotų Kubą pagerinti žmogaus teisės. Kaip ketinate tai pasiekti, kaip ginsite bendrą Europos poziciją, pritraukdami tokias valstybės kaip pavyzdžiui Čekija, Švedija, kurios visuomet priešinosi e, pozicijos švelninimui Kubos atžvilgių. Ir dar trumputis klausimas dėl prekybos susitarimų ir žmogaus teisų. Ar manote, kad tai turėtų būti privaloma nuostata visuose susitarimuose dėl prekybos? Nes juk visus prekybos susitarimus ratifikuoja Europos parlamentas. Ir paskirtojo komisaro Karl de Gucht klausimų metu buvo užduotas specifinis klausimas dėl Kolumbijos ir šiuo metu susi, sudaromo prekybos susitarimo. Ačiū poniai Andrikieniai, puikiai išnaudojote dvi minutės. Pasakysiu, kad vakar vykęs jūsų minėtas susitikimas e, buvo organizuotas atitinkamo fondo ir atvyko du Sakarovo premijos laureatai iš Kubos. Buvo tikrai labai malonu juos pasveikinti čia parlamente. Toliau ponia Gomes. Eu eh, queria agradecer a excelente apresentação. Labai dėkoju už puikų pristatymą, kurį atliko ponas Duarte Quadrado. Dėkoju taip pat už pirmininkaujančios valstybės prioritetų paaiškinimą. Labai įdomu buvo klausytis apie lyčių lygybę, apie vaikus kariniuose konfliktuose, ypač atsižvelgiant į mergaitės kariniuose konfliktuose. Uh, Taip pat teisė į geriamą vandenį, į sanitarnės sąlygas. Iš tikrųjų, Europos Sąjungoje mes galbūt geriausiai vykdome socialinės, ekonominės e, teisės, mes neturime gintis patys, e, stengdamiesi kažką apsaugoti. Mes galime kaip tik kovoti už žmogus teisės kitur pritariu, kad Gonstono e, ataskaita yra labai svarbi mūsų pozicija jungtinėse tautose. Taip pat manau, kad e, Lisabono sutarties rėmose yra labai svarbu aiškiai numatyti, koks, kaip ES veikia gindama žmogaus teisės savo viduje ir už ES ribų. Taigi, manau, kad Tai yra ypatingai svarbu, kalbant apie kovą su kankinimais, e, kovą prieš terorizmą, kad mes e, visgi turėtumėm daugiau atskaitomybės apie tai, kas jau yra nuveikta. E, ir paprašome daugiau atskaitomybės iš pono Bušo. Kaip žinau, Lietuva pripažino, kad buvo spaudimo, slapto spaudimo. Rumunija, Lenkija taip pat tai pripažino. Tai ne tik tai atsitinka naujose valstybėse narės, narėse. E, Vokietija, pavyzdžiui, irgi aktyviai turėjo, tam, buvo su tuo susijusi. Kaip žinome, e, kaiminystės politikoje yra labai svarbu žmogaus teisų klausimai, pavyzdžiui, Marokė. Taip pat vystimosi politikoje mūsų bendradarbiavimas su Afrikos su sąjungomis, su kitomis organizacijomis. Ten reikia kalbėti apie žmogaus teisės ir kotūnų sutarties rėmose. Taip pat norėčiau pabrėžti padėtį Sudane. Ten labai svarbu irgi dirbti e, žmogus teisų srityje tenais yra e, na, moteris, kuri įkalinta dėl to, kad kovojo už žmogaus teisės ir žinoma, tų atvejų tenais yra daug daugiau, apie kuriuos net nekalbama. You, Ačiū, ponė Gomes. E, kitas klausantysis bus ponas Howard. Aš norėčiau pasveikinti kolegas iš Ispanijos atvykus čia, pasidžiaugti tuo, kad kviesite įgyvendinti senasias gairias, o ne kurti nauju, naujasias, kad kviesite ginti e, e, žmonių teisės, kovosite prieš diskriminaciją, už lyčių lygybę, e, prisidėsite prie žmogaus teisų tarybos reformos. E, pritarčiau ir tam, ką sakė Amnesty International. E, dėl plėtros politikos ir žmogaus teisų padėties kaiminėse valstybėse. Taigi klausimas toks, kaip žmogaus e, teisės bus e, sprendžiamos pagal naują institucinę sąrangą ir sukūrus išorės santykių tarnybą. Ketrin Eštin bus ne viena užsimsanti šią sritimi, e, jai reikės pagalbininkų, įskaitant ir mus. Taigi labai svarbu suformuoti tą struktūrą, bendradarbiavimo struktūrą. Prisipažinkime, kad Koham buvo labai veiksminga struktūra, tačiau savo rėmose, savo kontekste. Na, o mums svarbu apriepti visas bendrijos politikos sritis, taigi jums atsiveria plačios galimybės per bendradarbiavimą bendradarbiavimą pasiekti ženklių rezultatų. Antra, žinau, kad laikas prieš mane, tačiau noriu paklausti apie žmogaus teisų konvenciją, e, neįgaliųjų teisų klausimų bei Elgesio kodeksą. Kai kurios valstybės stabdo konvencijos ratifikavimą ir aš manau, kad mes negalime su tuo taikstytis. E, taip pat e, reikia nedelsant imtis e, e, seksualinių mažumų teisų apsaugos, nes kai kuriuose valstybėse už priklausimą tokioms grupėms grėsia mirties bausmė. Ir dėl gazos. Gazos klausimas nėra bendrijos vienybės klausimas. Tai yra žmogaus teisų gazos ruožė pažeidimo klausimas. Taigi geriau bandyti, e, rizikuojant, kad nepavyks, negu išsisukinėti dėl to, kad ES nėra vieninga. Ačiū. Kiitos erittäin paljon. Äh, haluaisin kuitenkin toistaa sen, mitä... Labai ačiū. Bet dar kartą noriu pakartoti tai, ką sakiau pradžioje. Šiandieną laikraštyje sakoma, kad Ugandos vyriausybė atsijimė tą e, dekretą dėl e, homoseksualam taikytinos mirties bausmės. E, taigi buvo atsižvelgta į įvairius kvietimus ir mūsų e, ataskaitos nebereikia. Labai trumpai, jūs kalbėjote apie žmogaus teisų gynėjų apsaugą. Galbūt dėl nesusikalbėjimo ne viską supratau, tačiau kalbame ir pavyzdžiui apie Iraną, kur žurnalistai ar pilietinės visuomenės nariai yra ne tik uh, aktyvistai žmogaus teisų gynimo srityje, bet aiškiai pasisako pavyzdžiui prieš vyriausybę ar tiesiog pasinaudodami žodžio laisvę nukenčia. Nukenčia dėl to, kad dalyvauja dalyvauja įvairiuose judėjimuose. Kaip konkrečiai ginsite tokius aktyvistus trečiosiuose šalyse? Antras klausimas. Dėl interneto poveikio žmogaus teisėms, koks jūsų vertinimas dėl šio ryšio? Ačiū. Ačiū, ponė Šakė. Toliau, ponė Lokpiler. Ačiū. Aš kalbėsiu labai lakoniškai, tačiau vis dėlto kartais tiesiog neįmanoma detaliai aptarti kai kurių klausimų, kai tenka nagrinėti 89 puslapių pirmininkamo pristatymą. Kai dėl mirties bausmės pritariu Ispanijai, manau, kad čia mūsų Teisės reikalų komitetas turėtų padaryti spaudimą, kad jungtinėse tautose būtų patvirtinta rezoliucija ir imtasi kovos su mirties bausme šiuo lygmeniu. Kalbant bendrai apie demokratiją, žmogaus teisės bei regionės iniciatyvas, atrodo, kad jos nesuderinamos su centralizuotomis iniciatyvomis. Manau, kad reikėtų paieškoti būdų, kaip suderinti iniciatyvas įvairių lygmenių per bendras pozicijas. Kai dėl smurto prieš moteris, uh, Manau, kad puiku, jog pirmininkaujančioji Ispanija ketina šį klausimą spręsti. Ne viena iš ES ambasadų neturi net kontaktinių asmenų, pavyzdžiui, Lotynų Amerikos tam tikrose valstybėse, nors juk toks bendradarbiavimų tinklas yra prioritetinis. Taigi reikia turėti asmenys atsakingus už kovą su smurtu prieš moteris, ypač Latino Amerikoje, kad būtų galima iš karto reaguoti į tam tikrus atvejus. Taip pat kai kurios uh, agentūros dirba kovodamos su žmogaus teisų pažeidimu, tačiau nepakankama dėmesį skiria moterų teisėms, kankinimams. Taigi mes turėtume išsiaiškinti, ką konkrečiai daro uh, jungtinės tautos, e, pavyzdžiui, bandydamos įsiaiškinti, kur uh, yra įsikūrę slapti kalėjimai e, ir bandant juos likviduoti, čia galima dirbti su ikti e, baudžiamuoju tribunolu. Na, aš turiu daugybę komentarų ir negaliu apsiriboti dviemis minutėmis, aš net nežinau, kad komitete bus toks laiko limitas, taigi galbūt kitus komentarus pasilaikysiu vėlesnėms diskusijoms. Pirmininkė, aš uh, irgi nežinojau, kad Ispanija taip detaliai pristatinė savo programą, kad jai prireiks net pusės valandos. Tačiau vis dėlto, teskime diskusijas. Norėčiau paprašyti visų vis dėlto laikytis dviejų minučių kalbėjimo laiko. E, vis dėlto diskusijų laiką šiek tiek pratesime, o dabar žodis vicepirmininkui. Dziękować i chcę się podzielić trzema uwagami. Dėkoju. Norėčiau pateikti tris pastabas. Pirmoji. Pranešimas buvo labai įdomus, įrodantis, jog Ispanija pasirinko labai konkrečias kryptis. Tačiau išiškėjo du klausimai. Mes puikiai žinome, kad numatytos užduotis yra ir labai daug reikalaujančios, taigi per pusę metų jų gyvendinti nepavyks. Taigi norėčiau paklausti, ar Ispanijos vyriausybė, užsienio reikalų ministerija ir jūs kaip padalinio vadovas jau esate užmesgę darbinius santykius su Vengrijos ir Belgijos atitinkamomis institucijomis. Tai palengvintų darbų įgyvendinimą. Na ir paskutinis klausimas. Žmogaus teisės nėra tokie bendri klausimai. Žmogaus teisės reiškia intervenciją konkrečiais atvejais. Taigi klausiu, kaip elgsitės pavyzdžiui, tokiais atvejais, kaip pavyzdžiui, ponios Aleksejevos e, arešto Maskvoje atveju ar tais atvejais, kurie buvo pristatyti, pavyzdžiui, kai Kuboje sulaikomas Europos parlamento narys. Dėkuoju. Ačiū, ponė Tokis. Köszönöm, e, elnök asszony. Ačiū. E, gyvenu Rumunijoje, nors turiu Vengrijos pilietybę. Taigi džiugu, kad pirmininkaujančioji Ispanija ir būsimos pirmininkaujančios valstybės Belgija ir Vengrija dirba kartu, kad išgyventume šį sudėtingą pereinamąjį laikotarpį, prasidėjusi po Lisabono sutarties patvirtinimo. Norėčiau padėkoti pirmininkaujančiai Ispanijai už tai, kad žmogaus teisės įtraukė į e, prioritetų sąrašą. Tai yra klausimai, kurie turi būti tarptautiniai prioritetai. Aišku, ir Europos prioritetai. Praeitų metų lapkritį patvirtinome rezoliuciją ir parengėme poziciją dėl mirties bausmės taikymo. Pasižiūrėję į skaičius, pamatysime, kad daugiausia mirties bausmių taikoma tam tikrų grupių individams ir mes labai tikimės, kad šioje srityje bus pasiekta pažangos. Na, o Rusijoje taikomas moratoriumas daug žada, nes e, manoma, kad tai atves prie mirties bausmės atsisakymo. Pono e, kvadrato e, pasisakymę pasigėdau vieno dalyko, tai yra mažumų teisų apsaugos nes po lyčių klausimo moterų apsaugos mažumos turbūt yra viena iš svarbiausių gintinų grupių, nes e, jos patiria diskriminaciją ir dažniausia būtent mažumų atstovai sudaro didžiausią aukų dalį. Taigi neapsiribokime tik žmogaus teisėmis, neapsiribokime tik ES sienomis. Mano klausimas toks. Ką galėtų nuveikti pirmininkaujančioji šalis šioje srityje? Kaip priversti buvusias komunistinės valstybės e, remti e, e, tokių teisų gynimą, nes juk tai buvo viena iš pagrindinių e, Europos narystės prielaidų, be kita ko nepamirštama ir Kinija, Indija ir panašiai. Labai ačiū. Toliau. Paskutinis klausėjas, ponas Preira, ir paskui išgirsime komisijos ir pirmininkaujančios šalies komentarus. Prašom. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat džiaugiuosi e, tuo, kad siekiama atsisakyti mirties bausmės. Man tai yra ypač svarbu. Pirmininkaujančio šalies atstovas kalbėjo apie tinkamą dėmesį teiktina konkretiems atvejams. Pone Hautala posėdžio pradžioje minėjo tokį konkretų atvejį kuris, mano vertinimu, yra labai reikšmingas pono Liuksjalvo. Jis gruodžio pradžioje buvo nuteistas ir jam skirta 11 metų laisvės atimimo bausmė. Labai ačiū už tokį glaustą klausimą, o dabar suteiksiu žodį poniai Veronik Arno iš generalinio Relex direktorato. Malonu, kad atvykote. Tačiau paklausti, kaip pakomentuotumėte ką tik įvykusias diskusijas bei Ispanijos darbų programą bei tą perinamai laikotarpį, kurį dabar išgyvename. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Galbūt pateiksiu keletą bendrų horizontalių pastabų atsižvelgiant į parlamentarų klausimus. Lisabonos sutartis. Manau, kad išgyvename pereinamąjį laikotarpį. Kolega iš Amnesty International kalbėjo apie visų partnerių bendradarbiavimą ir reikalavimus kiekvienam iš partnerių, aš išskirčiau du pagrindinius. Visų pirma, pokyčių reikalavimą. Apie tai kalba Ispanija. Juk dabar ji kalbės ES vardu, kaip ir e, šią sritį kūruojančioji komisarė. Aš pati sausio šeštąją dalyvavau atitinkamame renginyje. Dabar ES įsigaliojus sutarčiai galės kalbėti vienu balsu. Tai simboliška, tačiau nemažiau svarbu. Taigi pokyčiai jau įvyko, tačiau mes turime užtikrinti e, nuoseklumą ir efektyvumą Tai būtų žingsnis į priekį. Na, o išorės santykių tarnyba turėtų būti e, visiškai veiksminga. Atrodo, kad bendradarbiavimas su Ispanija jau vyksta. Taigi manau, kad mes turime visi laikytis vieningos pozicijos. Negalime e, sauliaisti, kad e, tos pozicijos būtų fragmentuotos ir čia geriau dirbti a, e, trijulės pagrindu. Taigi komisija, taryba ir parlamentas e, bendradarbiaus, kaip ir bendradarbiavo anksčiau su parlamentu. Nemažiau svarbu tai, kad struktūros taptų aiškesnės, na, o kai išorės santykių tarnyba įgaus pagreitį, kai e, jos darbai įsibėgės, mes jau galėsime aiškiau suvokti to bendradarbiavimo specifiką. E, keletas e, keliolika komisijos struktūrų dirba šioje srityje, taigi labai svarbu visiems a, numatyti būsimas bendradarbiavimo galimybės per pereinamąjį laikotarpį. Galbūt tas pereinamasis laikotarpis gali ir užsitesti. New Yorkas jau turi tam tikrą bendradarbiavimo modelį jungtinių tautų e, bendradarbiavimo kontekste. Ir aš manau, kad e, ES galėtų sekti jungtinių tautų pavyzdžių, turėdama vieną atstovą. Jau įvyko klausimai ir pastebėjau, kad jų metu labai jautriai reaguojama į atsakymus žmogaus teisų klausimais e, žmogaus teisės dažnai buvo nustumiamos į kampą, bet dabar jos yra e, prioritetų sąrašo viršuje. E, džiugu, kaip sakė baronienė Ašton, reikia laikytis dviejų pagrindinių principų - pragmatizmo ir racionalumo, bet ne visus klausimus galima nagrinėti vienodai, ypač dėl viešosios demokratijos specifikos. Kitas aspektas yra pilietinė visuomenė, darbas su ją. Kalbant apie dialogą žmogaus teisų klausimais, e, mes ketiname reguliariai organizuoti arba konkrečius renginius, susitikimus, arba tiesiog vykdome dialogą per ES atstovybės valstybėse narėse. Suprantu, kad jūsų pakomitečiui e, šie pokyčiai taip pat reikšmingi. E, labai svarbu, e, kad būtų ten, tinkamai pasirenkta pilietiniam dialogui su Rusija. Čia yra gerų naujienų. Tikimasi, kad Rusija pasirašys 14 žmogaus teisų konvencijos protokolą ir kad tai bus netrukus. Manau, kad e, tai yra labai aktualu, kad valstybė esantis mūsų, esanti mūsų kaiminystėje imtųsi tokio žingsnio. Nemažiau svarbus ir Kaukazo regionas Taigi svarbu tęsti dialogą su pilietinė visuomenė ar dialogą skirtą konkrečiai pilietiniai visuomeniai. Ir paprieštaraudama tam, kas buvo pasakyta, aš pasakyčiau, kad visoms mūsų atstovybėms buvo suteikti aiškus įgaliojimai ir buvo padaryta labai daug, kad būtų organizuoti susitikimai su žmogaus teisų gynėjais, jiem teikiama parama, galbūt tai ne visada matoma, tačiau padaryta labai daug. O kai dėl išorės veiksmų nuoseklumo, kurį minėjo ne vienas iš parlamentarų, tai manau, kad tai bus vis didesnis iššūkis. Pavyzdžiui, kalbant apie kankinimus ir kitas sritis, uh, Europos taryba bei ES institucijos turėtų veikti ryštingiau. Nereikėtų nusišalinti ir nuo moterų teisų klausimo sprendimo. komisarė Reding, kuri e, bus atsakinga už tokių klausimų sprendimą bendrijos viduje. Kovo mėnesį dalyvaus svarbiame renginyje skirtame moterų teisų apsaugai. Ir aš manau, kad tik toks ryštas padėtų apsaugoti mūsų įvaizdį šioje, šioje srityje. Esame ir kitų klausimų, pavyzdžiui, tautinės mažamos pabėgėliai. Uh, minėjote ir žmogaus teisų gynėjų apsaugą. Čia turbūt reikia nuoseklumo išreiškiamo per konkrečias politinės priemonės, pavyzdžiui, vizų politiką. O kai dėl atvirumo ir viešosios diplomatijos, tai manau, kad prieš, pirmininka, prieš Ispaniją pirmininkavusi Švedija pradėjo puikų darbą ir tikiuosi, kad jį tęs e, Ispanija. Štai kovo mėnesį bus organizuotas renginys, kurio tikslas pademonstruoti, kad skaidrumo siekis yra ir toliau nemažiau svarbus kaip anksčiau. Kai dėl dialogo, tai kartu su taryba prieš Velykas ketiname imtis e, suplanuotos iniciatyvos. Aišku, demokratijos klausimų nėra formalaus konsensuso, tačiau turime tarybos išvadas, kurios e, tarnauja kaip labai reikšmingos gairės kai dėl pasirenkamų pilotinių valstybių ir projektų 2010 metais mes galėtume pasiekti ženklesnės pažangos įtvirtinant demokratiją ir per vyriausiai galiotinę per tarybą mes galėsime pasitelkę komisaro Pybalks komandą ir kitus kolegas pasiekti konkrečių rezultatų. Toliau, konkretus klausimai priekyba ir besiskiriantis interesai, nuolatiniai prieštaravimai ir nesugebėjimas interesų suderinti. Manau, kad e, šie e, kritiniai pastebėjimai yra pagristi, tačiau nereikėtų visko suplakti į vieną. Čia išskirčiau uh, ryšį tarp laisvos priekybos susitarimų, e, dėl kurių dabar yra deramasi, ir partnerystės bei bendradarbiavimo susitarimų. Dėl šių susitarimų yra deramasi remiantis į įvairius kriterijus, tačiau e, tokiuose susitarimuose esama įvairiausių nuostatų dėl žmogaus teisų apsaugos. Kaip pavyzdį pateikčiau priekybos susitarimus su Azijos valstybėmis. Taigi aš išvelgiu aišku ryšį tarp priekybos susitarimų ir e, bendrųjų e, bendradarbiavimo susitarimų, politinių susitarimų. Čia reikia nuoseklumo, pavyzdžiui, GSP plus, plus projekte mes e, numatėme uh, su priekyba susijusias paskatas, kurios padėtų kai kuriams valstybėms įsipareigoti, pavyzdžiui, numatyti tam tikras žmogaus teisų apsaugos nuostatas priekybos susitarimuose, profsąjungos susitarimuose ir panašiai. Taigi, noriu pasakyti, kad susitarimuose su trečiosiomis šalimis žmogaus teisės labai aiškiai figuruoja. Pavyzdžiui, asocijuotoji valstybė Marokas galėtų būti pavyzdys arabų pasauliui. Ponas Macmillan Scott klausia apie e, pabė, vyriausiai pabėgėlių komisaro instituciją. Aš manau, kad netrukus įvyksantis institucijos posėdis uh, išsklaidys jūsų abejonės. Galbūt kartais esama tam tikro nepasitikėjimo, tačiau aš manau, kad per finansinės priemonės mes galėtumėm kuo greičiau spręsti šios klausimus. Ačiū. Dėkuoju, ponė Arno, ir aš tikiuosi, kad mūsų bendradarbiavimas ir toliau bus labai sėkmingas, nes iki šiol mums puikiai sekėsi bendradarbiauti. O dabar aš norėčiau suteikti žodį ponui Duarte Kvadraro. Mes jau šiek tiek e, vėluojame. Viskas, apie ką jūs iki šiol kalbėjote, buvo labai įdomu. Ir dabar jūs turite puikia galimybę mums rodyti, kad sugebat trumpai ir glaustai atsakyti į visus jums iškeltus klausimus. Jūs turite aštuonias minutės. Gracias, eh, eh, Ačiū pirmininkė. Ačiū visiems už komentarus. Iš tikrųjų, Ispanija turi labai liūdnos patirties dėl terorizmo ir be abejo manome, kad e, tai yra vienas iš svarbiausių problemų. Visame pasaulyje yra labai skiriama daug pinigų, yra įvairiausių <clears throat> fondų, pavyzdžiui, Jimenez Blanko fondas, kovai su terorizmu ir mes tikrai atsižvelgsime. Dėl Kubos keli žmonės tai minėjo. Mes jau kreipėmės iš Madrido su, mm, su Kuba, susi, susirišome ir žinome, gavome tokį šaltą dušą, kaip paprastai būna. Ir žinoma, mes tenksimės kovoti. Mm, bet kol kas tai žinoma reikės mums siekti bendro konsensuso su visom šalimis. Kol kas dabar vyksta dvi šalis e, konsultacijų procesas ir Madride įvyks sustikimas ir žiūrėsime, ar bus įmanoma kažką padaryti. Taip pat dar buvo klausta apie Kubą dėl technologijos ir raiškos e, reikšmę, e, raiškos laisvę. Ir iš tikrųjų Kuboje su blogeriais labai stipriai kovoja ir Ispanija būtent užmesgė mm, konsultaciją su Kuba, pokalbį su Kuba būtent šio klausimu. Taip pat e, labai džiaugiuosi dėl e, nebaudžiamumo indekso e, pasiūlymo, nes manau, kad čia yra vienas iš svarbiausių klausimų. Taip, ačiū, kad, ačiū visiems, kurie stengiasi e, užduoti visus klausimus ir tie, kurie nespėjo, mielai priimsiu klausimus as, asmeniškai. Ir žinoma, mes pasiruošime ir dirbsime tais, visais tais klausimais. Dėl civilinių, vis pilietinių aktyvistų, e, taip irgi jau žiūrėsime, ką galima padaryti pagal gairias dirbant per šį pusmetį. Golston, e, žinoma, tai yra svarbi tema, kol kas nebuvo e, šitas klausimas iškeltas, ir, bet žinoma, reikia daugiau dėmesio skirti šiam klausimui. Šiuo metu žinoma, kad valstybės narės turi pateikti savo sakant, namų darbus dėl kovos su nebaudžiamumu ir mes e, prašome visų šalių padaryti tos namų darbus. Dėl priekybos susitarimų jau buvo kalbama, pavyzdžiui, Šri Lanka. Mes jau es dabar e, kalbame, ar reikėtų nutraukti tą susitarimą su Šri Lanka. Dėl e, geriamo vandens labai ačiū už palaikymą, dėl Mor Maroko turime labai liūdną atvejį dėl Haidaro. E, tai aišku labai sudėtinga tema. Dėl Afrikos, pietinės Afrikos labai norėčiau daugiau e, informacijos gauti. Etijopija, žinoma, taip pat yra įtraukta. Ir E, pirmininkaujantis šalis būtų už tai, kad šiai šaliai būtų paskirtas konkretus delegatas. Žinoma, dabar reikia daug didesnės sinergijos, todėl pasitikiu ir tuo, kad galėsime bendradarbiauti su Europos parlamentu. Ir taip pat pateiksime kasmetinį, e, kasmetinę ataskaitą, kai šimtai jinai paprastai būna e, pristatoma gegužės, gegužės mėnesį čia Briuselėje. E, neįgalieji, žinoma, tai irgi svarbus klausimas, valstybės narės turi atlikti savo namų darbus, bet žinoma, turime ir duoti impulsą, kad galų gale būtų, imtasi, būtų sukurta ta priemonė, be kurios neįmanoma imtis darbų. Žinoma, kalbant apie aktyvistus, turime kalbėti ir apie žurnalistus, ir apie kitus žmonės, kurie kovoja už žmogaus teisės. Ir patikėkite, ir į Teheraną nusiūsime, mm, į Teheranę imsime tam tikrų veiksmų ir, ir, ir, ir, ir iš Briuselio dirbsime su Irano vyriausybė tam, kad į šitą klausimą žiūrėtumėm ne tik tai į žmogaus teisų, e, žmogaus teisų pusės, bet taip pat ir politiškai, nes ES turi e, dalyvauti sprendžiant šitą e, klausimą ir pasisakyti prieš Irano kandidatūrą pirmininkauti žmogus teisų komitetui. Labai dažnai mes dirbame su trečiosiamis šalimis, bet pastebime, kad savo šalyse dar ne viską esame e, padarę ir iš tikrųjų būna labai, labai gėda, kai m, mm, pastebime, kad spręsdami problemas kitur dar nesame sprendę problemų namuose. Dabar dėl tų kontakto taškų, į kurias galėtų kreiptis nevyriausybinės organizacijos ar kiti asmenys. E, Tai e, mes čia irgi dirbsime. Pirmiausia, reikia nustatyti, kur yra tie rizikiniai taškai, kur galima būtų įkurti tą kontakto tašką. Ir mes, žinoma, tikimės, kad e, visos šalis mums padės ir, ir e, kad bus įkurtas tas kontaktinis asmo, kontaktinis taškas kad mm, galėtumėm turėti geresnį dialogą su žmogus teisų gynėjais ir nevyriausybinėmis organizacijomis. Mes bendradarbiavame su Belgija jau keletą mėnesių. Uh, ir manau, kad jau susiderinome savo darbą ir dirbsime tais pačiais tikslais, siekiant tų pačių tikslų. Ir Vengrijos, kolega iš Vengrijos taip pat dirba su mumis jau ir tikrai manau, kad ta trijulė bus suderinusi savo veiksmus ir mūsų veiksmai bus testiniai. E, Žinoma, reaguosime visada į visus konkrečius žmogaus teisų pažeidimo atvejus, kaip pavyzdžiui atvejus Rusijoje ar ir ypatingai tais atvejais, kai įvyksta mirties bausmė. Dabar ypatingai e, stebime Nevados atvejį dėl mirties, dėl mirties bausmės ir ruošiame deklaraciją. Taigi, ES mes žadame dirbti ir viduje, ir už ES ribų. Ir pirmoji deklaracija buvo paskelbta dėl Bahai, dėl Irano. Ir tai padarė ypatingo įgaliotinį ir tai buvo padaryta sausio 12 dieną. A, ačiū labai trumpai, aiškiai atsakėte į klausimus, bet man atrodo, kad Bet neatsakėte į kalinių laikymą. Buvo užduotas klausimas apie kalinių laikymą. Ar galėtumėt. Taigi neteisėtas kalinių laikymas, ponia Gomes ir ponas Klodbil, regis paklausė apie tai. Būtent tie slaptieji kalėjimai per Bušo prezidentavimo laikotarpį. Aš taip pat paklausiau apie naują institucinę sistemą ir norėčiau išgirsti klausimą, jeigu galėtumėt. Pirmininkė, pane Havardai, galbūt vėliau mes grįšime prie šitų klausimų kartu su komisija ir su pirmininkaujančia valstyje ir su ypatingai galiotinė per kitą mūsų susitikimą, nes dabar tikrai nebėra laiko. Bet, ponė Duarte, ar galėtumėt pasakyti dėl tų slaptųjų kalėjimų, slapto kalinių laikymo? klausė, klausėjas. Manau, galbūt galima būtų trumpai tiesiog e, minutę pasaky, pasisakyti, nes tai yra svarbus klausimas ir dabar šis laikas yra tikrai tinkamas. Pirmininkė, tai jūs nenorėtumėt palaukti iki 25 sausio, kai mes vėl dirbsime ir tvarkysime šios klausimus, nes mes 45 e, minutės vėluojame, atsiliekame nuo savo darbo atvarkės ir jau atvyko atstovai, kurie nori pasisakyti dėl Sirijos Ir labai man gaila, bet iš tikrųjų laikas visgi yra ribotas ir negalime, negalime taip vėluoti. Taigi tikrai prižadu, kad grįšime prie šio klausimo kiek įmanoma anksčiau. Pone Duartai, jeigu galite. Stengiausi viską atsakyti. Taigi, žinoma, reikia e, koordinacijos su atitinkamom institucijom. Buvo valstybių narių, kurios buvo apkaltintos, e, kad priėmė skrydžius, kad turėjo tuos kalėjimus. Ir Žinoma, yra kelių per Ženevą paprašyti ataskaitos ir mes paprašysime visų valstybių narių duoti ataskaitas. Ir žinoma, mes jau e, per konsultacijas sausio mėnesį su JAF e, iškelsime šitą klausimą. Aš toliau pirmininkauju Kohom, kaip sakė Veronik, yra įvairiausių pakeitimų. Kol kas pirmininkaujantis šalis nepaskelbė jokios deklaracijos. Paprast, visos deklaracijos yra iš e, patingosios įgaliotinės Belgija nebūtinai turi dalyvauti dialoguose ir Žinoma, šitą situaciją aiškės per ateinančias savaitės. Vis dar e, yra galimybė, kad Belgija toliau e, eis šitą, šitas pareigas, nors mums atrodo, kad būtų įdomu atsižvelgti taip pat į vis, viską, e, kas vyksta Kohams konferencijoje ir informuoti jūs. Bet žinoma, Koham e, informuoja per Koreper ir gauname kas kart vis naujų naujienų ir tikimės pranešti jums. Taip pat e, New Yorkas jau priėmė e, susitarimą su ES, yra jungtinė e, komanda, kuri dirba žmogaus teisės e, srityje, tai yra puikus pavyzdys. Ir, e, žinoma, Ispanijai pirmininkaujant stengsimės, kad ir Ženevoje būtų pasiekta panašių tikslų. E, Labai džiugiai jums pranešiu viską, ką sužinosime e, papildomai apie, apie šitą klausimą. Ačiū. Dėkuoju. Dėkuoju Ispanijos e, ministerijos atstovui už tai, kad jis mums pristatė Ispanijos pirmininkavimo programą ir dėkuoju visiems, kas dalyvavo diskusijoje. O dabar Norėčiau pasakyti, kad e, turime nepamiršti, kad Ispanija tik pradėjo savo pirmininkavimą ir kad mes turėsime dar nemažai laiko e, šiame komitete tam, kad išsameu aptartume visus iškeltus klausimus. O dabar siūlyčiau užbaigti svarstyti trečiąjį darbo atvarkės punktą ir pereiti prie ketvirtojo, tai yra prie žmogaus teisų Sirijoje, atsižvelgiant į ES ir Sirijos asociacijos susitarimą. Pirmiausia, apgailestauju, kad Dominik Bady negalėjo atvykti į mūsų posėdį, kadangi jis man ką tik negalėjo, negalės dalyvauti šioje diskas, diskusijoje, kadangi jie, jo lėktuvas išskrenda 12 val. 20 minučių, taigi jis turėjo išvykti. Ponas Mario David turėjo išvykti, o aš su salė pirmininkė. A, atsiprašau. Atsiprašau, atsiprašau. Suklydau. Mario Dabit turėjo išvykti į oro uostą. Jis yra Europos parlamento ir Mašreko delegacijos pirmininkas Europos parlamente. Mark Šarė Polsen, kuris yra Europos e, ir viduržymio jūros regiono žmogaus teisų tinklo vykdantisis direktorius. Taip pat pas mus atvyko ir komisijos e, atstovai, kurie sakys klausimus. Mes taip pat e, kvietėme ir Sirijos e, ambasados atstovus į šį posėdį, tačiau vakar dar iš jų negavome jokio atsakymo. Taigi aš nežinau, ar jie šiandien atvyko į šį posėdį ar ne. Taigi, pirmiausia, steiksiu žodį ponui Bodį. Dėkoju, pirmininkė. Dėkoju už tai, kad pakvietėte mane atvykti į jūsų komiteto posėdį, kad aš e, pakomentuočiau žmogaus teisų padėtį Sirijoje, atsižvelgiant į tai, kad ketinama pasirašyti Europos Sąjungos ir Sirijos asociacijos sustrimą. Kiek laiko aš turiu pirmininkę? Penkias minutės turite, ponė. Na, tikrai, ilgiau nekalbėsiu. Taigi, dabar sugrįždamas prie žmogaus teisų padėties Sirijoje ją turėtume svarstyti keturiais aspektais. Pirmiausia, religinių įsitikinimų laisvė. Manau, kad turėtume paminėti, kad skirtingai nei kitose regiono šalyse regio, Sirija gerbė regi, religinių įsitikinimų laisvę. Sirijoje Visos religinės mažumos, įskaitant ir krikščionių mažumą, nesusiduria su rimtomis problemomis, kadangi valstybė vadovaujasi valstybės ir bažnyčios atskirimo principu. Ir tais atvejais, kai yra pažeidžiamos e, religinių bendruomenių teisės, yra taikomos griežtos sankcijos. Tai-, taigi padėtis, padėtis Sirijoje yra kitokia nei jos e, kaiminėse šalise. Toliau. Moterų teisės. Bei moterų vaidmuo visuomenėje. Šiuo metu Sirijos Respublikos prezidentė yra moteris, ponia Alata. Ir vėlgi, jeigu pažvelgsime į Sirijos kaiminės šalis, pamatysime, kad jų santykiai su Sirija nulatos gerėja. 2008 metais Sirija įsteigė kelias ambasadas. Ir taip pat Sirijai pavyko spręsti uh, Libano kalinių klausimą. Na, dėja 2009 metais uh, galėjo pažangos būti ir, ir daugiau. Be to, 2009 metais ir jie priėmė 800, e, nu, 800 tūkstančių iki 1 milijono pabėgėlių iš Irako. Tai Sirija nemažai kainuoja, tai suprantama. Ir toliau ketvirtas klausimas, ketvirtas svarbus aspektas, kai kalbame apie e, Siriją, tai yra žmogaus teisų gynėjai. Damasko pavasario o, siekiai nebuvo pasiekti, dėja. Ponas Salė Almalė buvo suimtas. E, daug ko tikėjomės iš jo ir iš kitų jo kolegų. Taigi, sudarant asociacijos susitarimą, turėtume apie juos nepamiršti. Ir aš manau, kad šis susitarimas būtų puikiai proga padėti Sirijai ir toliau žengti demokratėjimo keliu. Be to, Aš manau, kad šis susitarimas taip pat padėtų mums e, atidžiau stebėti žmogaus teisų padėtį Sirijoje ir tikiuosi, kad mes galėsime bendromis pastangomis pagerinti padėtį Sirijoje. Labai ačiū, kad laikėtės numatyto e, pasisakymo laiko. E, mes šiandieną išklausime labai ilgą Ispanijos programos pristatymą ir dėja vėluojame. Jūsų e, pranešimas apie Siriją yra labai įdomus. Taigi dabar išklausykime pono Pulsen, kuris yra iš Euro viduržemio jūros regiono bendradarbiavimo tinklo. Prašom žodis jums. Ačiū. Pirmiausia, noriu padėkoti už mums suteiktą progą e, perskaityti šį pranešimą e, Sirijos atžvilgių jūsų pakomitete. Mūsų tinklui priklauso 70 organizacijų E, viduržėmio regione, kurias e, apjungė 97 e, metais. E, nevyriausybinės organizacijos ir e, politinį postumį suteikė Vidužėmio jūros Barcelonos iniciatyva. Mes siekiame užsimti bendrais veiksmais, organizuoti dialogus su regiono vyriausybėmis, e, spartinti Euromet procesą ir prisidėti prie žmogaus teisų priemonių įgyvendinimo pietų ir rytų Vidužėmio jūros valstybėse. Taigi su kolegomis iš Sirijos mes sekame uh, žmogaus teisų situaciją valstybėje per pastaruosius 12 metų, plėtojame dvi šalį bendradarbiavimą su Sirija. Mes ieškojame būdų, kaip uh, Europos parlamentas galėtų dalyvauti šiame darbe. Jis aktyviai stebi veiksmus Sirijoje ir ėmėsi keleto veiksmų, kad būtų išlaisvinti mm, politiniai aktyvistai žmogaus teisų gynėjai. Paskutinė revoliucija paskelbta 2009 rudenį yra skirta tam, kad būtų galima išlaisvinti teisininką Al-Hasanį. E, apie žmogaus teisės kalbama ir asociacijos susitarimuose su Sirija. E, spalio 27 buvo susitarta formaliai pasirašyti asociacijos sutartį su Sirija praėjus penkiems metams po jos parafavimo. Sirija kol kas šio susitarimo nepasirašė. Tačiau bent jau pats faktas, kad esame tam pasiruošę, yra tinkamas žingsnis ir galimybė galimybė skatinti žmogaus teisų apsaugą Sirijoje. Šiame susitarime yra e, žinomas antrasis straipsnis, kur kalbama apie pagarbą žmogaus teisėms ir demokratijai e, ir jų užtikrinimą bendradarbiaujant tarp ES ir Sirijos, taip pat Sirija įsipareigoja e, laikytis visų už, e, Europos tarybos konvencijų nuostatų. Ir abi e, tai, tai yra Sirijos vyriausybė yra tai įsipareigojusi prieš ES institucijas. Šis e, susitarimas yra tarsi galimybė plėtoti dialogą, tačiau suprantu, kad iki šiol jį plėtoti buvo labai sunku. Žmogaus teisų problemos yra iššūkis uh, Sirijai. Pateiksiu keletą pavyzdžių. E, kas mūsų vertimų yra pagrindiniai iššūkiai. Štai nuo 1963 e, metų Sirijos piliečiai gyvena <clears throat> nepaprastosios padėties sąlygomis, taigi negali pasinaudoti visomis piliečiams teikiamomis laisvėmis. Didelė didelis politinių disidentų skaičius kelia nerimą ir teisininko Alhasani e, įkalinimas yra vienas iš pavyzdžių. Kitas Aleali e, teisininkas gynės e, žmogaus teisės Sirijoje buvo suimtas E, praeitų metų spalį. Nemažai e, žmogaus teisų aktyvistų yra sekami slaptųjų tarnybų ir negali užsijimti ne tik tai žmogaus teisų gynimo veikla, bet ir keliauti, mokytis. E, vykdyti šeimos veiklą. Taigi jie patiria didelį kasdienį spaudimą asociacijos laisvės pranešimas rodo, kad šioje srityje nėra pažangos, nes ne viena iš žmogaus teisų gynimo organizacijų Sirijoje negavo e, vyriausybinio patvirtinimo. Vis dar dažnai pasireiškia tai, jog policijos nuovadose taikomi kankinimai. E, tokia situacija yra ir kalėjimuose, yra stebima nuo 90-mečio apie 300 tūkstančių asmenų neturi pilietybės ir jie yra dažnai diskriminacijos aukos. Pakomitetis turbūt puikiai žino, kokie kiti atvejai iliustruoja sunkia situacija Sirijoje. Taigi jų neminėsiu, bet kaip ponas Budis priminė, Sirija pademonstravo pozityvų nusiteikimą ir siekia priimti iki vieno milijono Irako pabėgėlių ir nemažai Palestinos pabėgėlių. Taip pat ketina pagerinti vizų politiką arabų pasaulio piliečiams. Bet vis dėlto mūsų tinklas, tinklas yra sunerimęs padėtimi Sirijoje, Taigi ES užduotis yra inicijuoti atvirą dialogą su šia valstybe. Mes manome, kad asociacijos sutartis yra pagrindas tokiam dialogui. Taigi akcentuojame ir turime kalbėti su Sirijos vyriausybė apie tai, kad žmogaus teisų apsauga jokių būdų nėra grėsmė nacionaliniam saugumui ir suverenitetui. Greičiau priešingai, Sirijos institucijos turėtų būti skatinamos vykdyti dialogą su ES. Mes manome, kad kartu turėtumėm aptarti būdus, kaip Sirija galėtų gyventi žmogaus teisės, o Europos parlamento rezoliucija Sirijai. Patvirtinta praeitų metų rudenį apie tai ir kalba. Ten yra konkretų žingsniai apie tai, kaip a, panaikinti, pavyzdžiui, žmogaus teisų gynėjų a, apri, keliavimo apribojimus, apribojimus taikomus jų šeimoms. A, mes kartu su partneriais Sirijoje galėtumėm ieškoti konkrečių tikslų ir juos apibriežti. ES turėtų de facto pristaty, pripažinti e, NVO veikiančią Sirijoje ir atlikti situacijos analizę, ieškoti būdų, kaip paremti e, aktyvistų šeimų, šeimų narius ir tokiu būdu apsaugoti pačius žmogaus teisų gynėjus. Uh, E, Europos parlamentas ir toliau turi akcentuoti Sirijos įsipareigojimų žmogaus teisų srityje svarbą asociacijos sutarties kontekste ir kalbantį su Sirijos partneriais nuolatos akcentuoti šį tikslą. Džiugu, kad parlamentas ketina inicijuoti dialogus su Sirijos parlamentarais. O nepamirštant šios perspektyvos, mes galėtume e, toliau orientuotis į parlamento rudenio rezoliuciją dėl Al-Hasani ir organizuoti viešus klausimus parlamente, kurių metu galėtų dalyvauti Sirijos vyriausybės atstovai. Galiausiai skatintume Europos parlamentą patvirtinti rezoliuciją dėl SN procedūros ir pakviesti Sirijos vyriausybę pradėti dialogą su Europos Sąjunga, siekiant pradėti demokratinės reformas ir gerinti žmogaus teisų padėtį. Ačiū. Labai ačiū ponė Sarem Pulsen. Norėčiau priminti, kad iš ties parlamentas skubos tvarka patvirtino rezoliuciją, kiek pamenu, rugsėjį Muhamed Al-Hassani atveju po mėnesio. Turėjau galimybę susitikti su e, šio teisininko atstovais, e, gynėjais teisme ir kalbėjome apie asociacijos sustarimo su Sirija svarbą netgi šiuo atveju. Kol kas Sirija atsisakinėjo jį pasirašyti. Kitas jūsų minėtas atvejis Haitamali, žmogaus teisų gynėjo teisininko sulaikimas saugumo tarnybų, jis buvo sulaikytas spalio 14, aš mūsų pakomitečio vardu kreipiausi į Sirijos ambasadorių raštu ir pa, pasmerkiau tokį veiksmą. Dabar žodis kolegoms, pirmiausia, ponė Dekaiser. Vous n'avez pas demandé Jūs neprašėte žodžio? Kaip buvusi pranešėja, galbūt norėtumėte pasisakyti. Ačiū pirmininkė. Manau, kad asociacijos sutartis turi labai ilgą istoriją. Tikėjomės, kad jinai jau įsigalios daug anksčiau. Aš buvau pranešėja šio klausimu. Tikiuosi, kad jau pagaliau bus įmanoma įgyvendinti šitą darbą, pabaigti. Atidžiai klausiausi abiejų pasisakymų ir manau, kad jūs abu esate teisūs. Jeigu gerai pažįstate tą regioną, tai suprantate, kad Sirija yra ypatinga šalis Taip pat žinome, kad tenais yra labai, labai sudėtingas režimas. Ir politiniai uh, oponentai dažnai yra įkalinami be jokio pagrindo ir masiškai. Tai būtent toks yra režimo veikimo būdas, tenai galima reikšti savo nuomonę, bet už, už tą nuomonę gali būti suimtas. Tai būtent čia ir yra ta problema pagrindinė. Ir Sirijoje ta problema yra labai giliai įsišaknyjusi. Tikėjomės, kad e, Sirijoje įsigalios e, daugiapartinė sistema, bet Taip nėra, liktai taip turėjo būti pagal Damasko deklaraciją 2006 metais pasirašyta. 300 parašų buvo po tą deklaraciją 300 sirijos intelektualų e, viešai apie tai pasisakė, o paskui buvo tok, nu, nuvilnijo tiesiog areštų banga. Jeigu bus toliau, ką aš žinau, pagaliai ratus šiai asociacijos sutarčiai, tai koks, koks kitas yra tikėtinas ar geras kelias, kaip galima būtų dirbti su Sirijos opozicija tam, kad jie e, išsivaduotų iš tos izolacijos ir galėtų kovoti už žmogaus teisės. Kar kas kart dirbdami su individualiais atvejais mums pasisekdavo kitaip, kartais skirtingai, kartais juos išlaisvindavo, kartais ne, bet tie konkretūs atvejai išspręsti, jie visgi nesprendžia bendros politinės problemos. Kaip Sirija galėtų pakeisti savo požiūrį į, politinį, pa, į politinius pasikeitimus, gal pasirašius šitą sutartį Sirijoje per naktį, neįvyks esminių pasikeitimų, bet galbūt tai pastumės Siriją link e, kitokios politinės situacijos ir netokio griežto politinio e, režimo. Nenorėčiau, kad mes kvestionuotumėm ar apsungintumėm stabilumo, stabilumą e, pačiame regione pasirašydami šią sutartį. šiuo metu taip dažnai yra skelbiama ne, nepaprastoji padėtis tame regione ir galbūt kaliniai kart, dažnai džiaugiasi, kad Egipte ar Tunise yra nepaprastoji padėtis, bet mes tai tikriausiai neturėtumėm to džiaugtis, ne, turėtumėm surasti priemonių, kaip galima būtų imtis veiksmų. Visgi santykių reikia nenutraukti, palikti atviras duris santykiams su šia šalimi. Sirijos atstovas buvo atvykęs į parlamentą ir jis sakė, taip, mes esame pasiryžę daryti pažangą ir mes tengiamės paaiškinti, kad Sirija turi suprasti, jog jai reikia tam tikrų lygmenių pakeisti savo politiką. tuomet galima tikėtis ir tam tikro atvirumo ir e, iš vidurio artimųjų rytų taikos proceso. Pritariu ir vienam ir kitam pasisakiusiam. Manau, kad įmanoma turėti atvirą ir sąžiningą nuoširdų e, dialogą su šia šalimi, kaip ir anksčiau, žinoma, ne visada tas dialogas pasiteisino iki galo. E, Yra ten buvę ir išpolių panašių į Alkaidos išpolius ir kitų. E, kitų e, rizikos veiksnių saugumui. Tad manau, kad neturėtumėm, e, neturėtumėm įsigilinę į konkrečius dalykus, nematyti bendros, e, užsimerti bendrai padėčiai, reikia aiškiai matyti bendrą padėtį. Tai galbūt būtų svarbiausia. Ačiū, norėčiau duoti žodį ponui Beltą. Juk nesąjungos, e, Europos Sąjungos ir Izraelio ryšių e, komiteto pirmininkui. Kalbėtojas, ačiū pirmininkė. Pritariu poniai Dikeisėt jos pozicijai. Turiu klausimą mūsų svečiams. Šito pasigėdau. Kurdų pozicijos. Yra 3 milijonai kurdų Sirijoje. Kokia yra jų pozicija? Kokios yra jų teisės? Ir dėl religinės laisvės kaip dėl protestantų. Nes kalbant apie religijos laisvę Sirijoje, e, jūs liktai ir kalbate labiau apie tą politinį režimą, o, o kaip dėl nacionalinio saugumo režimas apibrėžia tą nacionalinį saugumą, ar tai susiję su tuo, kaip e, žvelgiama į žmogaus teisės. Kaip supratau, ten yra rimta, pro, rimtų problemų. Galima sakyti, kad Sirija. E, sulaukia labai didelės bangos pabėgėlių iš Irako. Kaip Sirija susitvarko su tokia pabėgėlių banga? Kalbėjot. Aš girdėjau, kad jungtinės tautos paskelbė dviejų milijonų skaičių, tai iš tikrųjų yra e, masė žmonių ir tai turi ypatingą įtaką Sirijos visuomeniai. Ir tikrai Kalbant apie asociacijos sutartį, man labai įdomu, kaip konstitucija yra taikoma. Tikiuosi, kad ES prisims daugiau įsipareigojimų užtikrinama žmogaus teisų apsauga. Ačiū, ponia Belderi. Sako pirmininkė, dabar duodu žodį vicepirmininkui Giuseppe. Za, chciałem serdecznie podziękować za tą to bardzo interesującą. Nuoširdžiai ačiū už labai įdomų pristatymą. Ypatingai Dominik Baldes ir ponui Polsonui dėkoju už pristatymą. Man atrodo, kad remiantis šių ponų komentarais galime padaryti savo išvadas. Sirija yra ypatingoje padėtyje, nes viena vertus neseniai Sirija parodė gerą valią dėrėtis dėl asociacijos sutarties ir nori prisidėti prie viduržėmio jūros integracijos proceso. Kita vertus, tai yra šalis, kurioje, kurios viduje reikia didelių pakeitimų, ypač ekonomikoje. Jie sako, kad nori pereiti iš socializmo prie socialinės rinkos ekonomikos, bet tik tai po daugelio metų sužinosime, ko iš tikrųjų pasieks. Sirija. Taip pat yra pabėgėlių klausimas. Į Siriją bėga vis daugiau pabėgėlių ir tai yra didelis krūvis šiai šaliai. E, Sirijos e, ūkio ministro pavaduotojas buvo atvykęs ir su juo buvau susitikęs ir, ir supratau, kad Sirijos e, valstybė turi priimti tinkamas reformas tam, kad susitvarkytų su šiais pabėgėliais. Taigi, paklausiau, uždaviau tokį klausimą, ar šie dalykai buvo pabrėžti e, dėrybų susiryje metu. Mes dabar turime naują vaidmenį, e, nes šitas pakomitetis e, turės svarbu vaidmenį įgyvendinant Lisabonos sutartinės šitas pakomitetis gavo naujų, mm, naujų įgaliojimų žmogaus teisų srityje. Pirmininkė, ačiū ponė Ksibija, kad priminėte apie naujus Europos parlamento įgaliojimus. Ypač kalbant apie tokias sutartis. Daugiau niekas nepaprašė pasisakyti, kadangi ankstesnis kalbėtojas uždavė klausimą komisijai. Norėčiau duoti, perduoti žodį komisijos atstovui. Ne, ponas Rodbilas dar paprašė žodžio. Pone Rodbil. Atsiprašau, kad vėl prašau žodžio. Ponui Paulson klausimas. Kodėl jūs esate toksai tikras, kad pasieksime konkrečių rezultatų? Tam tikrose e, atvejuose, kuriuos jūs žinote geriau negu aš, yra labai rimtų žmogaus teisų e, pažeidimų. Kaip galite būti tikras, kad visgi vyriausybė Sirijoje imsis veiksmų? Juk labai svarbu, kad ir tai, kad pati vyriausybė siektų dialogo, ir siektų kažką pakeisti. Čia yra toks, toksai mano klausimas, galbūt jūs žinote, kaip pamatuoti tą dialogą, kad žinotumėm iš anksto, ar, tai, ar jisai gali pavykti ar ne. Pirmininkė, ačiū ponia Lochpiller, labai svarbus klausimas, nes kiek prisimenu, ponė De Kaiser kalbėjo apie kelionės, kurių metu nepastebėjome jokių pakeitimų, jokių pagerėjimų. Taigi pe, e, perdodu žodį komisijai. Merci, Madame la Présidente. Dėkuoju, pirmininkė. Atsakydama į pirmąjį klausimą apie tai, ar mes atsižvelgėme į uh, ekonominius bendradarbiavimus su Sirija aspektus, e, rengdami šį susitarimą. Taip, be abejo, jums tikriausiai žinoma, kad pagal asociacijos susitarimą yra numatyta skatinti laisvą priekybą tarp ES ir uh, Sirijos. Be abejo, kol kas uh, uh, visi susitarimai yra perinamojo pobūdžio Taigi yra numatytas pereinamasis laikotarpis 12 metų e, laikotarpis. Yra numatyta da, e, skatinti ES ir Sirijos priekybą, palengvinti Sirijos prekių patikimą į mūsų rinką ir taip toliau. Be to yra nemažai ir kitų priemonių, kurių tikslas yra padėti Sirijos ekonomikai prisitaikyti prie naujų iššūkių. Yra numatyti ir dalykas susijęs su socialinė sanglauda, visų kitais dalykais. Taigi mes tikimės, kad ES galės prisidėti prie Sirijos raidos bei atvirimo. Taip pat buvo pateiktas klausimas apie politinį dialogą, tai yra labai aktualus klausimas. Ir kaip galima būtų užtikrinti, kad politinis dialogas, kuris būtų numatytas pagal asociacijos sustarimą, būtų e, efektyvus ir galėtų iš tikrųjų pagerinti padėtį. Kai mes kalbame apie politinį dialogą su Viduržymio jūros regiono šalimi, turime suvokti, kaip apibrėžime pažangą. Pastaraisiais metais pažangos buvo padaryta, plėtojant politinį dialogą. Aš galėčiau paminėti Egiptą. Mes turėjom kaminystės politiką, kitas priemonės, e, pagal kurias plėtojame savo santykius su Egipta, tačiau negalėjome minėti kai kurių dalykų. Ir šiandien šie dalykai jau atsirado mūsų darbo tvarkėje. Mes jau galime apie juos kalbėti. Ir aš manau, kad e, panašiai klostysis įvykiai ir su Sirija. Dėkuoju poniai Dekaiser už jos e, padėties apžvalgą. Manau, kad e, Sirija žino, pagal kokias žaidimo taisyklės mes ketiname žaisti. Jie supranta, ko mes tikimės. Mes turime šiame susitarime visus suprastinius straipsnius, taip pat yra numatyta galimybė pasitraukti, sustabdyti susitarimo galiojimą. Ir e, Sirija žino, ką tai reiškia, lygiai taip pat kaip ir mes. Nepamirškime, kad e, dėrybos e, užsitęsė, jis trūko labai ilgą laiką. Kai su kitomis Dažmio jūros regiono šalimis mes jau buvome pasiekę antrąją dėrybų etapą, su Sirija dėrybos vis dar buvo įstrigusios. Dialogas yra dviejų krypčių procesas. Ir mes be abejo galime traukti į dialogo darbo tvarkę klausimus, e, dėl kurių sutarėme, bet mes tengiamės įtraukti ir dalykus, dėl kurių nesutarėme, kurie kelia mums susirūpinimą. Ir manau, kad apskritai turėtume pasidžiaugti tuo, kad e, kažką sugebėjome pasiekti, kadangi ilgą laiką neturėjome jokio dialogo su Sirija. Pirminkė, dėkoju. Dabar norėčiau steikti žodį ponui, ponui Bodis. Ačiū pirmininkė. Aš pasižymėjau tai, apie ką kalbėjo kolegos. Aš norėčiau pateikti Jums labai gerą vieną pavyzdį. Damasko muftijus, tai yra vienas svarbiausių asmenų Damaskė, yra kurdas gyventi Sirijoje. Be to, žinome, kad kurdų tautinė mažuma Sirijoje nėra izoliuota ir persekiojama dėl savo e, tautybės. Toliau buvo pateiktas klausimas apie raiškos žodžių laisvę. Nepamirškime, kad Sirijoje vyksta karas ir dalis šios šalies yra okupuota. Ir todėl valdžia dažnai nepaiso raiškos laisvės pasiteisindama ypatingomis aplinkybėmis šalyje. Tačiau panašu, kad šios išskirtinės ypatingos aplinkybės egzistuoja jau ilgą laiką, tai jos yra praktiškai permanentinės. Pane De Kaiser, kalbėjo apie e, asociacijos susitarimo galimybės tapti pagrindu tolesniems mūsų santykiams. Manau, kad iš tikrųjų mes galėtume pasinaudoti šio susitarimu, kad nukreiptumės ir į teisingą linkmę. Dėkuoju, ponui Bodis. O dabar žodis ponui Polson. Dėkuoju už klausimus, apie kurdus norėčiau pakalbėti. Žinau, kad jų situacija yra gan sudėtinga. Iškilios kurdų bendruomenės asmenybės e, dažnai yra gerai e, integruotos į Sirijos e, bendruomenę. Tačiau žinome, kad jie dažnai susiduria su problemomis dėl pilietybės, nes nebuvo patvirtintas vienas įstatymas, kuris praktiškai neleidžia žmonėms gyvenantiems pasienio regionuose parduoti žemės Ir tai yra itin kurdams aktuali problema. Toliau kalbėdamas apie asociacijos susitarimą. Mes nenorime teikti, kad mums nereikia asociacijos susitarimo. Mes manome, kad šis susitarimas yra svarbus. Labai svarbu, kad ES ir ES parlamentas visuomet pabrėžtų, kad Europos e, žmogus teisų klausimas yra prioritetinis ir yra uh, klausimas, kuris atspindi mūsų pagrindinius įsitikinimus ir principus. Tačiau antra vertus, mes turime kurti dialogo žmogaus teisų klausimais e, pagrindą. Turime suteikti Sirijai galimybę užmėgsti politinį dialogą. Viskas, kas prie to prisideda, yra žingsnis į priekį yra sveikintina. Manau, kad turime dabar pasinaudoti visomis galimybėmis užmėgsti kontaktus ir dialogą, kadangi tokių galimybių iš tikrųjų turime nedaug. Dėkoju, ponui Polson. Panašu, kad Visi suprantame, kokia yra situacija Sirijoje. Ir mes turėsime ir toliau atidžiai sekti pono Bodės darbą. Turėtume taip pat ir nepamiršti savo pagrindinių principų, apie tai kalbėjo ponas Sharon Pauls visose savo pareiškimuose, savo kontaktuose su ambas, ambasada turėtume nuolatos pabrėžti ko siekime. Taigi dėkoju dabar visiems už visas išsakytas pastabas ir e, galim pasakyti, kad mes ir toliau stebėsime padėtį Sirijoje. Dėkoju visiems kolegoms, dėkoju mūsų svečiams. O dabar norėčiau paskelbti, kad baigiame žmogus teisų pakomitečio posėdį ir toliau vyks uždaras e, darbo grupės dėl Europos iniciatyvos demokratija ir žmogaus teisėms remti posėdis. Iš pradžių paskelbsime penkių minučių pertrauką ir po to įvyks trumpas e, darbo grupės posėdis. Dėkuoju visiems, manau, kad tai buvo puikiai metų pradžia.